I think we can start. Manau, galime pradėti. Schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich eröffne die heutige Sitzung. Gerbiami kolegos, ponios ir ponio, ponas ir ponė, šios dienos posėdį pradedame. Na, manau, kad gali patvirtinti darbotvarkė ir niekas neprieštarauja jeigu ne, tada patvirtinta ir ta, taip pat posėdžių protokolas lakščių 10 dienos, ar kas nors nori papildyti, jeigu ne, tuomet galime ir šį protokolą tą patvirtinti. Pirmininko pranešimai mm, kol kas e, nieko naujo ir dabar iš tikrųjų pirmasis darbo tvarkės punktas, taigi ketvirtas darbo tvarkės punktas e, komisijos rekomendacijos dėl paslaugų e, pirkimo sutarties pranešėjas yra pan Finkomp Mes, aišku, tikriausiai nekalbėsim apie tai, bet iš karto balsuosim. Ir dabar už... pasitikrinkime, ar visi yra. Aha. So. Alles okay. Alles okay. Nirgendwo in keiner Partei ist eine zu viel. Viskas tvarkoje na, nėra jokių papildomų narių ir atrodo nieko netrūksta. Also, zunächst mal Amendment 3. Taigi, pirmiausia, trečiasis pakeitimas. Kas už, kas prieš? Susilaikė. Atmesta ketvirtasis pakeitimas. Kas už, prieš? Susilaikė. Atmesta. Tuomet pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dešimtasis už, prieš, susilaikė, pritarta. Antrasis kompromisas, 2-4, kas prieš, susilaikė, pritarta. Vienuoliktas, kad už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti elektroniniu būdu. Balsavimą pradedame. Palauksim minutėlę, kad ponas Grans Paskal irgi pabalsuotų. Na, tikiuosi, nebus per daug narių. Natürlich, Ismail, gleiches Recht für alle, ne? Auch. Aišku, vis, visiems taisyklės vienodas ir netgi tiems, kurie pavėlavo.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 Jetzt geht es um seinen Antrag. Pas, jetzt geht es um deinen Antrag. Deshalb warten wir. Jetzt sagt Ismail nicht. Dabar uh, balsuosim dėl žodinių pakeitimų, tai dėl to ir palaukėme. Taigi informuoju, kad mes balsuojam dėl 11 pakeitimo. Bastekiau turėtų greitai susirasti kortelę, kad galėtų pabalsuoti. Ir balsavimas dabar jau baigtas. 19 už. Taigi labai nedidelių balsų skirtumų pakeitimas atmestas. Wir kommen jetzt zu Amendment 75. Dabar bals, periname prie 75 pakeitimo. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 77 už, prieš, susilaikė, pritarta. Mm, 66, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 55, už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime elektroniniu būdu, 55 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 23 prieš, 19 už, atmesta. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 26 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Galim ir patikrinti. Taigi, 26 pakeitimas – Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 20 prieš 22 už patvirtinta. Taip, tikrai reikėjo pasitikrinti. Balsų skirtumas nedidelis. Per 25, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 29 už, prieš, susilaikė, atmesta. 34 už prieš. Reikėtų pasitikrinti elektroninį būdų. 34 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 25 prieš 17 už. 33 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė, reikia pasitikrinti taip pat. Taigi 33 pakeitimas, pasavimas pradedamas, baigtas. 21 už 22 prieš atmesta. 32 už prieš susilaikė. Pasitikrinkime. 32 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas atmesta 20.19, 30 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 30 dėl Bastavimas baigtas. 20 e, už 18 prieš patvirtinta. 31 West. 31 pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. 35 už prie atmesta. Ne, pirmininkas atsiprašo, dėl to balsuoti nebereikėjo. Tuomet 36 už prieš susilaikė patvirtinta. 38 už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti elektroniniu būdu, manau, kad buvo atmesta. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. Dvidešimt keturi prieš atmesta. Keturiasdešimtas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 39 už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti. 39 balsavimas pradedamas. Mus geschlossen. Baigtas. 22, 20 prieš 21 patvirtinta. 22 pakeitimas. Ne, dėl jį balsuoti nebereikia. 41. Kas už, kas prieš. Reikia pasitikrinti. 41. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 21 už, 21 prieš, atmesta. 53. Kas už, prieš Reikia pasitikrinti. 53. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 21, 21 atmesta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 47. Kas už? Prieš. Reikia pasitikrinti. 47 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 18.22 atmesta. 46 pakeitimas. Kas už? Prieš. Sus, atmesta. 48 už. Prieš. Susilaikė. Reikia pasitikrinti. 48. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 21-21 atmesta. 49. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 51. Už? Prieš? Susilaikė? Pasitikrinkime. 51. Bastanas pradedamas dėl 51. Bastanas vaiktas. 15.25 atmesta. 50 pakeitimas. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime taip pat. Antroji 50 pasiūlymo, pakeitimo pasiūlymo dalis. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 20, 20 atmesta. 12 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti, 12 pakeitimas. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas, 18 už 24 prieš atmesta. 54 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, patvirtintas. 65, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ar irgi reikia pasitikrinti, ar, ar ne? 67 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Taip, dabar 64, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 68, kas už, prieš, reikia pasitikrinti. 68 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 22 už, 20 prieš patvirtinta. Na, toliau šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Tryliktas pakeitimas, kas už, prieš, reikia pasitikrinti irgi basamis pradedamas dėl 13 pakeitimo. Basamis baigtas. 21 už, 22 prieš atmesta. 52 kas už, prieš susilaikė. Dar kartą patikrinkime. 51 pasavimas baigtas. 52 pasavimas pradedamas. Pasavimas baigtas. 19 už, 20 prieš atmesta. Na, 57 kas už, prieš susilaikė, patikrinkime. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. 22 prieš, 21, 21 už, atmesta. 73 kas už, prieš. Reikia pasitikrinti dėl 73 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 20, 22 atmesta. 74, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 76, už, prieš, susilaikė, reikia patikrinti. Bastavimas dėl 76. Bastavimas pradedamas. Bastavimas baigtas. 15.23 atmesta. 27 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta, 56 už, prieš, susilaikė, reikia patikrinti, dėl 56 bastavimas pradedamas, bastavimas baigtas, 20-22 atmesta. 78 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime, dėl 78 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 18.22 atmesta. 79 kas už, prieš, susilaikė, patikrinkime, dėl 79 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 22.21 patvirtinta. Patvirtinta. 80 kas už prieš. Pasitikrinkime. 80 pakeitimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 20, 22, 21 patvirtinta. 81 kas už prieš. Susilaikė, reikia atmesta. Pirmoji konstituojamoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Taip pat patikriname dėl pirmo pakeitimo. Bastamas pradedamas, baigtas. 21-21 atmesta. 21-21 atmesta. Vienas susilaikė. Antras pakeitimas, kas už, prieš, irgi pasitikrinkime. Antrasis pakeitimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 20, už 22 prieš atmesta. Taigi galutinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Minutėlę. Trys dar nebalsavo, bet dabar balsavimas jau tikrai baigtas. 27 už, 14 prieš, vienas susilaikė, patvirtinta. Sveikiname pranešėją. Fimpam de Kamp. Abstimmung so viele haben wir selten gehabt. tokių balsavimų, kad būtų toks mažas būsų skirtumas. Retenybė. Wir kommen jetzt zu Punkt 5. Dabar pereiname prie penktojo darbo turkės punkto. Komisijos pranešimas apie komitologijos priemonė dėl rimtų pažeidimų kelių transporto srityje klasifikavimo. Fall geht es um einen Vorschlag der Kommission zur Klassifizierung von erheblichen Straßen Čia yra komisijos pasiūlymas klasifikuoti rimtus pažeidimus, kurie gali sukelti tokius atvejus, kai bus atimama e, iš bendrovių teisė gaminti tokius automobilius. Ir komisija pritars, jeigu e, parlamentas nevetuos per tris mėnesius. Na, kaip žinote, Europos parlamentas praėjusiais metais atmetė komisijos pasiūlymą šiuo klausimu ir kaip atsaka komisija pakeitė pasiūlymą ir dabar vėl pateikė į parlamentui, kad mes galėtume tinkamai pasinaudoti mūsų kontrolės teisę ir pateikti informuotą sprendimą. Aš pakviečiau kolegą Eugene Move, kad jis pristatytų pranešimą apie pažeidimus. Taigi prašom žodis jums. Thank you, Mr. Chairman. Good morning to everybody. Dėkoju pirmininkė, labą rytą kolegos. Taigi parlamentas gavo naują reglamento projekto kopiją dėl rimtų pažeidimų kelių transporto srityje. Ir kaip jūs ką tik pastebėjote, prieš metus parlamentas atmetė pirmąją versiją dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad parlamentas mane, jog buvo daug neapibrieštų pažeidimų ir parlamento manimų kai kurie pažeidimai iš vis nefiguravo tekste. Pavyzdžiui, kabotažo taisyklių nesilaikimas. Taigi komisija pataisė tą ankstesnėje versiją ir noriu pabrėžti, kad komisija pakoregavo versiją kartu su 28 valstybėmis ir jų ekspertais. Turime nepamiršti, kad šis reglamentas bus naudojamas valstybėse narėse, valstybės institucijų kontrolės e, tarnybose, todėl labai svarbu kad mes gavome ne tik daugumą, bet apskritai platų palaikymą. Noriu pabrėžti, kad šios priemonės prieimimas turėtų vykti sklandžiai. Komisija mano, kad dabar svarbiausia yra įgyvendinti visose valstybėse šį teisės aktą, o taip pat turėti vienodą rimtų pažeidimų kelių transporto srityje teisės aktą visose valstybėse narise. Tai leis valstybėms narėms keistis informaciją per bendrą visų transporto priemonių elektroninę registracijos sistemą. Taigi mes atsižvelgiame į parlamento pateiktus pasiūlymus dar prieš metus Ir visų pirma, mes pamėginome, kaip įmanoma, labiau patikslinti rimtų pažeidimų savoką, kad jinai būtų nuoseklesnė. Noriu paminėti taip pat visas išimtis bei pažeidimus susijusius su vairuotojo pažymėjimu. Pirmąją versiją pakeitėme įtraukdami taip pat ir pažeidimus, kurie susiję su polsio laiko bei tachografo reikalavimų nesilaikymu. Dar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną ypatingą pažeidimą, tai yra pavojingų krovinių vežimą pažeidimai, kurie įtraukti į sąrašą, susiję su tokiais pažeidimais, už kuriuos yra atsakingas vežėjas, vairuotojas, bet ne jo kompanija. Kokiegi yra kitokio pobūdžio, kito tipo pažeidimai? Konkrečiai su kapotažu susiję pažeidimai. Norėčiau pasakyti, kad kapotažas nepatenka į sąrašą. Komisija mano, kad pagal dabar turimus įgaliojimus sudaryti pažeidimų sąrašą, komisija neturi teisės įtraukti kabotažo į šį sąrašą, nes jisai susijęs su kelių saugumu. Net jeigu mes ir įtrauktume tą neteisėtą kabotažą, tai būtų tai tik tai pirmasis žingsnis, nes antrasis žingsnis reikštų klasifikuoti tos pažeidimus. Neteisėtas kabotažas turėtų, jo įtraukimas reikštų tik tai mm, menką pažeidimą. Taigi komisija toliau dirba prie kelių iniciatyvos, kuri turėtų būti pateikta 16 metų pabaigoje ir komisija yra įsipareigojusi pasiūlyti e, peržiūrėti reglamentą 1079 2009 kad komisija galėtų gauti naujus įgaliojimus ir teisę įtraukti naujus pažeidimus ir be kita ko ir neteisėtą kabotažą, kad, jinai, kad kabotažas, neteisėtas kabotažas galėtų būti klasifikuojamas kaip rimtas pažeidimas, nes jisai turi įtakos neteisėtai konkurencijai ir taip pat pažeidžia Mm, daug taisyklių. Tai yra štai tie pagrindiniai dalykai, kuriuos aš norėjau pabrėžti šį rytą. Be jokios abejonės esame pasiruošę atsakyti visus jūsų šiandien užduosimus klausimus arba vėliau pateikiamus klausimus. Dėkuoju. Kągi, ponas Habe. Ačiū labai norėčiau pasidžiaugti, kad komisija atsižvelgia į mūsų pasiūlytus pakeitimus. Tikrai daug vietų buvo pakeistos, pakoreguotos ir tai padaryta tinkamai. Mes turėtume kalbėti apie tą platesnį susitarimą dėl kelių transporto su Europos komisija, nes daug kas iš šio susitarimo buvo perimta. Tai yra mūsų požiūris, mes esame patenkinti. Ir kaip sakiau, labai džiugu, kad komisija įsiklausė į parlamento nuomonę. Žinoma, mes aptarsime visas detalės, tačiau pradinis įspūdis yra labai teigiamas. Dėkoju. Panas Ertung, ir mes norime padėkoti Europos komisijai, nes buvo atsižvelgta į parlamento mintis, galbūt iš dalies, Mes iki galo negalime pasakyti, kaip socialistų frakcija, kad e, iki galo galime pritarti. Mes paminėsime, ką matoma pozityvaus. Kad buvo įtraukta 12 dienų taisyklė, tai yra labai gerai. Taip pat mūsų siūlymas dėl dokumentų pateikimo buvo įtrauktas, o taip pat leidimo išdavimas. Tai šitie yra teigiami dalykai, tačiau yra ir nelabai gerų dalykų. Tai yra neteisėto arba nelegalaus kabotažo neįtraukimas į sąrašą. Mūsų supratimo tai turėjo būti padaryta ir galbūt tai bus padaryta kitais metais kaip kelių paketo dalis. Bet e, bendrai paėmus mes džiaugiamės komisijos darbu. Dar vieną, kart, vieną dalyką patikslinsiu, kad kitą metą, kai kalbėsime apie kelių teisės aktų paketą, norėtume, kad liktų mažiau erdvės taisyklių interpretavimui. Jeigu mes, pavyzdžiui, kalbame apie vairuotojo pažymėjimo atimimą, tai reikia labai aiškiai suformuluoti, kas neteks tos teisės. Ar tai yra vežėjas ar subvežėjas. Turime tą aiškiai suformuluoti, nes reikia taip pat apibriežti teisinės procedūras. Žinoma, tai yra ateities diskusijos, tačiau apie tai mes dar kalbėsim. O bendrai paėmus, tai žinoma, mes pritarėme komisijai, džiaugiamės, kad jinai taip e, gerai peržiūrėjo šį tekstą. Dėkoju. Ponas Zylė. Labadiena, dėkoju už šį peržiūrėtą tekstą, už visus trauktus mūsų pakeitimus. Mes kaip parlamentas tikrai turime labai rimtai reaguoti į šią situaciją, nes yra dabartinėme pasiūlyme tam tikrų aspektų, kurie nėra įtraukti. Tai yra nelegalaus kabotažo problema. Vien tik tai politiškai žvelgiant, apskritai net nelegalaus kabotažo savoka yra keistoka. Aš tikrai negaliu numatyti, kas bus po poros metų, tačiau žvelgiant politiškai kelių transporto pakete šis ši savoka tikrai turėtų figuruoti. Taigi, bendrai paėmus, galime išsakyti teigiamą vertinimą. Keith Taylor. Taigi mes pripažįstame, kad komisija patobulino tekstą, tai yra kalbama apie uh, E, sukčiavimą, tačiau kabotažo klausimą dar reikia išspręsti. Kol bus skirtumų tarp darbuotojų šalyse, e, bus dempingas ir mums tenka atsakomybė e, kuo didesnės anglaudos siekti ir kovoti su šitais reiškiniais. Taigi socialinis dempingas taip pat turi įtakos ir eismo saugumui ir nemanau, kad tai yra toks nereikšmingas dalykas, kaip jūs pabrėžėte. ES turi spręsti šią problemą. Europos parlamentas, kuris yra vienintelė išrinkta institucija, renkama institucija turi e, čia griežti pirmus muiku, nereikia, kad e, jūs atlaisvintumėte paslaugas kovodami su nelegaliu kabotažu. Tikiu, kad mes e, padarysime reikšmingų darbų ir mes e, turime kovoti už e, stiprų transportą Europoje. Turbūt reikėtų sukurti agentūrą, transporto agentūrą, kuri leistų kontroliuoti, kad visi esantys teisės aktai yra teisingai taikomi. E, e, tai todėl aš norėčiau paraginti komisiją, kad ji užtikrintų, kad dabar egzistuojantys tekstai būtų teisingai taikomi. Ačiū. Ačiū, Peterlinkė. mes ne visai suprantam, e, kaip dėl kabutažo teisės aktų, ką jūs iš tikrųjų norite. Ar norite, kad čia būtų e, sustiprinta kompetencija ir toms taisyklėm, toms e, kompanijoms, kuris nesilaiko taisyklių, ar pavyzdžiui, čia bus naudojamos prancūziškos intencijos. Na, aš noriu pasakyti, kad galima naudotis trimis teisė dviejų valstybių uh, vairuotojų pažymėjimų, tai galim važinėti kiek nori. Ir uh, problema yra tai, kad dėl kabotažo labai lengva suklastoti duomenis. Jeigu važiuosim iš Švedijos į Daniją per um, Erstono tiltą, tai trunka 20 minučių e, išsikrauti Kopenhagų ir grįžti vėl. Tačiau bus naujas kabotažo laikas, naujas skaičiavimo laikotarpis. Tai yra sistemingai pažeidinėjama šita taisyklė. Ir kabotažo teisės aktai yra patys blogiausi viso Europos Sąjungoje, nes paprasčiausiai taip lengva juos apeiti. Na, aišku, galim vairuoti septynis dienas ir, ir, ir nepažįsti. O dabar mes kalbam neribotą sutartį dėl kapitažo e, ir čia galim pristatyti kiek nori krovinių, tai čia bus ir važiuoti iki nori kilometrų, tai bus politinis sprendimas ir tai ministrų taryba nuspręs ir e, mes negalėsim kontroliuoti. Aš čia ne, nesuprantu, jūs nesuprantat, kokia yra situacija keliuose ir suprantat, kaip sukčiaujame, kaip e, rimtos bendrovės yra išstumimos iš rinkos tų bendrovių, kurių vairuotojai e, ne, buvo, neturi aiškių pažymėjimų, kai važiuoja kažkokiais, kažkokiam griuvenam, tai neįmanoma, kad policija kontroliuotų, ar yra tikri dokumentai ar ne. Ir problema yra tai, kad yra tokių, kurie nori dirbti rimtai ir jiems bu, situacija bus apsunkinta. Na ir aš manau, kad čia yra blogai, kad netrusnikoms bendruoms leidžiama daryti, ką nori. Dankeschön. Uh, vielen Dank an die Kommission für die Präsentation. Le Dėkoju komisijai už pristatymą. Deja, tai manęs pilnai netenkina. Austrijoje taryba taip pat nebalsavo teigiamai ir aš norėčiau paaiškinti, kodėl. Komisija sakė, kad uh, ne į viską yra atsižvelgta, ne į visus pažeidimus, dažnai nepastebima tų tikslų, kurie yra nurodyti tekste, o jų um, tikslai yra pagerinti um, eismo saugumą bei sukurti konkuravimo sąlygas kad būtų suvienodintos kontrolės sąlygos, kai kur yra pasakyta, kad tam, kad tų, tuos tikslus pasiektumėm, reikia, laikytis, reikia e, taikyti tam tikras griežtas priemonės. Parlamentas klausė, ar galima ten įtraukti dar ir kitas, e, kitus dalykus, tokius kaip nelegalus kabotažas ir um, e, socialinių taisyklių apėjimas. Aš manau, kad kita vertus parlamentas e, apėjo tas taisyklės, nes e, yra e, viskas pasikeitę, sakykime, kad ir tokie normatyvai kaip, ir, kaip vairavimo laikas ir ilsėjimos polsio laikas. Taip pat yra pažeidžiamas proporcionalumas, kadangi taisyklės yra be galo tais, e, sudėtingos. Kartais e, de facto kontrolė net neįmanoma, nes direktyvoje ir reglamente esančios nuostatos prieštarauja viena kitai, todėl aš norėčiau paprašyti, kad komisijos pasiūlymas būtų atmestas. Peter Vandalin. Um, ehm, <clears throat> we hebben het hier wel over een van de belangrijkste uh, uh, hoekstenen van het Europese beleid. Uh... Dėkoju. Čia kalbame apie vieną iš ES ramščių. Na, paprastai mes visai neblogai sukūrėme direktyvas ir e, reglamentus, tačiau politikoje yra sunkiausiai įgyvendinti. Tai įgyvendinimas tai ir yra mūsų silpnoji grandis. Aš norėčiau komisijos kai ko paklausti. Štai jau metai, kaip laukiu atsakymo iš Europolo dėl padirbtų dokumentų. Konkrečiai dėl e, vairuotojų pažymėjimo. Europolas man neatsakė užduotą klausimą. E, Ir aš norėčiau labai konkrečiai paklausti, kas šiame dokumente numatoma, kokios bausmės numatomos už e, padirbtus dokumentus, konkrečiai už padirbtus vairuotojo pažymėjimus. Dar norėčiau ir kitų pastabų išsakyti, man labai gaila, kad komisija naują paketą pateikė tik tais, e, pateiks tik tais 2016 metų pabaigoje. Į komisiją buvo nekarta kreiptasi, kad ji dirbtų efektyviau, tačiau vis tik tais, manau, kad metai, o šiuo atveju netgi pusantrų metų yra per ilgas laikotarpis. Junkerio komanda sakė, kad e, norėtų, jog Europa pasistumėtų į priekį, ypatingai tokiuose svarbiuose srityse kaip transportas. O dabar dar reikia pusantrų metų palūkėti dėl e, transporto paketo. Dėkoju pirmininkė, aš prisipažįstu, kad e, esu sutrikęs, ko gero, kai ką praleidau. Aš tikrai nelabai net žinau, apie kokį dokumentą kalbame. Tikriausiai jisai buvo komisijos tinklaraštyje, tačiau darbo dokumentuose, kurie mums buvo įteikti šioje darbo grupėje, aš jo neradau. O galbūt yra ir šiaip kažkokia tai klaida iš mano pusės padaryta, aš čia nieko nekaltinu. Kita vertus, e, Peter Lundgren nuomonė e, iš esmės yra teisinga, tačiau Mane šiek tiek trikdo pats reglamentas, e, kadangi kalba eina apie licencijos ateimimą. Juk tai yra baudžiamasis veiksmas, labai rimtas veiksmas, su rimtom pasiekmėm ir aš tiesiog norėčiau paklausti, ar esame kompetentingi tokiems sprendimams priimti baudžiamosios teisės srityje, juk tai nelabai atitinka subsidiarumo principo. Taigi, teksto nenagrinėjau, bet dar kartą reiškiu tokius klausimus, o galutinę nuomonę pareikšiu tada, kai sužinosiu šiuo klausimu daugiau. Pirmininkas. Jūsų informacijai norėčiau pasakyti, kad vakar tik tais gavome tą dokumentą, e, jį išdalinome, tačiau balsavimas vyks tik birželį, taigi galėsite labai ramiai jį išsinagrinėti ir susidaryti savo nuomonę. Džeki Foster. Dėkui pirmininkė, aš irgi praleidau šitą dokumentą vakar. E, neradau tiesą pasakius, kas būtų naudinga. E, Ir kadangi tiek daug elektroninių laiškų ir mes ieškom dokumentų tiek daug, tai ar nebūtų galima, kad komisija mus painformuotų, nustatytų konkrečius e, svarbiausius punktus, kad mes nereikėtų, kad nereikėtų mums e, nagrinėti visų dokumentą. Tai būtų toks trumpas briefingas, trumpas e, painformavimas labai naudingas. Ir dar kiti klausimai visų, kalbant apie diskusijas, kurios trunka jau metus, apie tokius klausimus, kai mes svarstome, na, manau, nereikėtų nukrypti nuo fakto, kad valstybėms narėms reikėtų įgyventinti teisės aktus, kurie jau yra pateikti ir e, kurie patvirtinti jų parlamentuose ir jie turėtų žinoti, kokius teisės aktus jie turėtų vykdyti. Ir e, Taip pat ir sienų problema yra problemų siena, arba žmonės tikrina sienas visą laiką, bet tai nepaprastai sunku. Ir kartais tai yra tiesiog neįmanoma. Tai kaip tada m, mm, kovosim su sukčiavimu? Na, galim pasakyti, kovokim su sukčiavimu, bet kaip tai padaryti nėra taip lengva. Na, manai, Aš norėčiau detaliai apsvarstyti šitą dokumentą, kas čia yra siūloma ir kas yra pasakyta. Tačiau dar vienas klausimas dėl kitų skirtingų teisinių sistemų. Ar yra vartotojų, vairuotojų atsakomybė paminėta? Kai kuriuose valstybėse narėse bus baudžiama e, bendrovė už vieną ar kitą pažeidimą, o pavyzdžiui, nekaralystėje dažnai būna tai, kad vairuotojas yra e, tas asmo, kuris yra baudžiamas Taigi čia reikėtų galvoti, aišku, mes ne, nepakeisim visų teisės sistemų, mes ir per dešimt metų jų nepakeisim, ne per žmonės to norės. Taigi aš norėčiau čia detaliau paanalizuoti ir atsižvelgti į tuos dalykus. Ir aišku, dėkui komisijai, kad atvyko pas mus e, ir informavo mus. Dėkui pirmininkė. Ačiū, norėčiau tik paaiškinti, kad terminas prieštaravimams pateikti yra e, sausio 14 diena ir 23 vasario bus plenarinė sesija, kai vyks balsavimas. Taigi yra laiko, galėsit peržiūrėti, nenorim diskusijų. E, šiandien ir mes e, gavom tekstinį, tekstą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 aš norėčiau pasakyti, kad labai svarbu, kad taisyklės būtų taikomas teisingai, ne vien tik tai standartizuotas, bet nestandartizuotai taikomas. Tai irgi, aišku, labai svarbu visose valstybėse narėse, tačiau jos turėtų būti taikomas tinkamai ir turi būti suteikti atitinkami pajėgumai, kad taisyklės būtų tinkamai įgyvendinamas. Pone Timdans kalbėjo apie geresnį reglamentavimą, bet man atrodo, kad jam jis nenori pasakyti, kad tai turėtų būti mažiau taisyklių arba mažesnis siekiai Europos lygmenių. Nereikėtų stabdyti visą laiką. Kolega Van Bellen teigia, kad mes laukiam jų ilgai, kad būtų reglamentuota šita kelių transporto sritis. Tai tikrai reikia laukti ilgai. ilgai. Taigi, komisijos atstovė Pals norėtų žinoti, ar tai bus dokumentų paketas, ar komisija liks toliau tokia ambicinga kelių, kelių transporto klausim, klausime, ar norėtų pagerinti teisės aktų teisės kelių transporto srityje, nes čia reikėtų geresnio reglamentavimo. Na, e, Dominik Rikiai. Dėkoju, pirmininkė, nebekartosiu to, kas jau buvo pasakysiu, pasakyta. E, komisijos jau buvo paprašyta, kad jis sugrįžtų prie kabotažo klausimo, tačiau tai turbūt nėra geriau, pati geriausia vieta tam padaryti, o komisija pademonstravo, jog ji galėtų labai neblogų pastangų įdėti ir pataisyti tiek turinį, tiek formą. Tačiau to, to padaryti nebuvo. Ko gero taip atsitiko dėl to, kad e, buvo e, susidurta su tais sunkumais, kuriuos jau paminėjo e, kolegos. Galbūt ir rimtesnių problemų buvo dėl taikymo, dėl sankcijų, uh, Na, bet aš to nenorėčiau e, detaliau nagrinėti, norėčiau pabrėžti, jog e, dėl techografo nesu visiškai patenkintas, nes komisija siūlo e, kai kuriais atvejais laikyti, jog padaryti m, pažeidimai yra rimtesni negu kiti. Tačiau jeigu aš atsisakau kontroliuoti, tai nėra rimtas dalykas. Jeigu Tai, tai man čia kažkoks nenuoseklumas e, atsiranda. E, man atrodo, kad jeigu jūs atsisakote būti kontroliuojamas, tai vadinasi darote didžiulį pažeidimą. E, jūs turėtumėte pagalvoti, kad čia kažkas kažkur nesueina, aš manau, kad tai tikrai yra didžiulis nenuoseklumas. Dėkoju, Vernakon. Ačiū pirmininkė. Laikai pasikeitė. Vos prieš 20 metų Olandai pirmavo šioje srityje. Aš pastebiu, kad jūs norėtumėte griežtesnių taisyklių šioje srityje, o Vokietijoje e, prieš kurį laiką ta tema kaip tik tais vyko diskusijos. Ir tai, kas buvo laikoma mm, ne legalių dalykų, e, pavyzdžiui, dviejų tonų krovinio vežimas e, dabar jau yra visiškai mm, legalu. Taigi, situacija keičiasi, mes norime, kad situacija visiems prie, vis, visur būtų prie, suvienodinta, techniniai reikalavimai ir panašiai. Visur Europoje reikia elgtis vienodai. E, tikrai negalima sakyti, kad taip ar anaip vienoj šaly elgtis e, gerai, o, kitos, o kitoj ne. Nežinau, kokias sankcijas reikėtų numatyti, lygiai taip pat kaip ir e, poilsio laiko nesilaikymo atveju. Galbūt e, galima būtų numatyti ir mm, vairavimo pažymėjimų reikalavimus vienodus. O tie vairuotojai, kurie veža pavojingus krovinius, turėtų būti ypatingai kontroliuojami. Dėl dešimties valandų vairavimo laikotarpio, laikotarpio viršinimo yra tam tikrų faktorių, kada tokio pažeidimo um, rimtumas nėra e, labai aukšto lygio, tačiau yra kitais atvejais numatoma, kad tai yra rimtas pažeidimas. Bet, kokiais, bet kokiu atveju transporto įmonė turi atsakyti. O vairuotojas pagautas E, darant tą pažeidimą, turi, e, vairuotojui tokiam pagautam turi būti taikomos sankcijos. sankcijos. Dėl kabotažo tai e, labai daug energijos suvartojantis dalykas. Paryžiuje rengiamos konferencijos šiuo klausimu. Dabar vėlgi čiagi kalbama apie tai, kad e, vieną krovinį atvežus e, CO2 kiekiai nubraukiami ir vėl tarsi iš naujo prasideda e, CO2 skaičiavimas. Ne, taip negalima, reikia vieningo skaičiavimo E, dėl BVP skaičiavimo, pavyzdžiui, kuris buvo suvienodintas, mes e, labai, mes tik išlošiame, tad ir čia reikėtų kriterijus numatyti visus vienodus visiems. Kolegė Likoševska. Mes visi sutinkame, kiek kalbam apie nuostatas, kurios reglamentuoja, na, sakysim, vairuotojų darbo laiką, jeigu kalbėsim apie sprendimus, kurie turi pasitarnauti tam, kad būtų padidintas saugumas, gelių eismo taisyklių laikymasis ir užkirstamas kelias nelegaliam kabotažui, kad e, visi, visa veikla netitinkanti teisės principų. Manau, kad e, čia šiuo atveju nesutinkame. Tačiau man sudaro įspūdis, kad šioje diskusijoje tokios, tokios tokio tipo diskusijose. Kai kurie asmenys šioje salėje norėtų pasisakyti nuolat pabrėždami e, nelegalų kabetažą, socialinį dempingą, grėsmę keliuose ir iš tikrųjų norėtų e, sumažinti konkurenciją. To nepavyks. Jeigu mes kalbėsim apie nuolatinį socialinį dempingą, tai įrodykite, kur jūs matote, kad kažkas e, vadovauja tokiai firmai ir reikalauja įma kainą Mm, kainos, kad mažesnės negu rinkos kainos. Negalim mes nurodyti tų vienodų kainų, negalim nurodyti tų pačių atlyginimų e, Olandijoje ir rytų Europos šalyse. Na, turim tai žinoti. Saugumas keliuose taip, tikrinimas labai svarbu, mes tam pritarėme, bet sutarkim, kad yra bendra rinka, yra konkurencija ir vienose sektoriuose konkurencija yra na, reikalinga ir visi ją remiama, o kitose sektoriuose, kur kažkas e, pralaimi, sakykime, praranda poziciją, pagrindinio veikėjo poziciją, na, tai čia mes turėtume riboti. Norėčiau kreipti dėmesį į vieną dalyką. Labai dažnai kalbame apie atlyginimus, apie tą nelaimingą socialinį dempingą. Ir žiūrėkime, kiekvienai valstybei nariai, ar nėra tokių, tokių, tokių firmų, kurios įdarbina e, vairuotojus iš kitų valstybių narių ir nemoko jiems tokių atlyginimų, kurie yra numatyti, pavyzdžiui, Prancūzijoje, Olandijoje, bet e, moka tik tai patį mažiausią atlyginimą. Ir dažnai tokiais atvejais sutinku, kad yra teisės pažeidimai. Tai aš tikrai prašyčiau sveiko proto, o ne vien tik tai masuoti to socialinio dempingo vėliavą. Na, visi teisės pažydimai yra svarbus svarbus, bet na, mes nepakenkim konkurencijai, nes tuo remiasi bendra Europa. Danke sehr. Ich habe mich jetzt auch nochmal draufgesetzt und damit ist die Redeliste. Dėkoju, aš ir pats e, ruošiausi kalbėti, taigi kalbėsiu paskutinis. Aš kaip tik dėl to paskutinio punkto. Aš kalbėjausi su Lenkijos transporto ministru pakankamai išsamei ir jisai sakė, problemų nėra jeigu yra ta sąžininga kompetencija ir konkurencija. Jeigu yra Vokietijos vairuotojų norinčių dirbti Lenkijoje, tai nieko baisaus, tik tai jie gaus lenkišką atlyginimą. Tačiau, pavyzdžiui, Rumunijoje atlyginimai yra dar mažesni, o Rumunijos vairuotojai keliasi į dirbti į Lenkiją. Pažiūrėkime, kokios būtų pasiekmes. Mes turime kalbėti apie ateitį. Socialinis dempingas nėra tik tai rytų Europos problema, nuo to kenčia visi ir štai dėl tos priežasties yra ir kabotažo taisyklės. Jeigu mes neatliksime patikrinimų keliuose, tai situacija blogės. Kas atsakingas? Ar kampaniją, kompaniją ar vairuotojus. Mes kreipiamės į ekspertus, kurie mums teigia, kad jie nuolat e, į uh, juos kreipiamasi. Tai yra, juos kreipiasi vairuotojai, kurie praneša apie įvairias situacijas, kad jie įstrigė keliuose, nevairuoja jau 12 valandų dėl to, kad jų e, įmonių vadovai jiems neleidžia to daryti. Taigi tos įmonės, vežėjai irgi privalo prisimti atsakomybę. Bet žinoma, jeigu yra vairuotojai pažeidžiantis taisyklės, tai jie privalo irgi prisimti atsakomybę. Toliau, kelių paketas. Jau šešis mėnesius dėl to diskutuojame, komisija pasisako už ir jinai padarys viską, kad jis paketas įsigaliotų, jį beveik jisai baigtas. Tačiau komisijoje yra tam tikra hierarchija. Yra komisijos vicepirmininkai, tačiau viršūnėje yra Timermansas ir Junkeris. Ir jie pasisako už kokybiškus teisės aktus, o ne už netikusius teisės aktus. Taigi per buvo ilgai kalbama apie kelių paketą ir Junkeris ir Timmermansas buvo visom keturiom už, todėl į komisiją sudėta nemažai lūkesčių. Žinoma, Gal ne viskas padaryta, bet mes pasistumėjome į priekį. Ar tai būtų Šefkovičius, ar Timermansas, ar Junkeris, visi stengiasi kažką padaryti, todėl nereikia laukti kitų metų, jeigu galime padaryti, ką nors šiandien darykime tą. Aš per 11 metų skopiu nemažai patirties bet visuomet buvo kalbama, na, iki kitų metų pabaigos. Ir nesvarbu, kas bu, įvykdavo, bet būdavo ta graži frazė, iki kitų metų pabaigos. Taigi yra ta komisijos hierarchija, turime e, įsiklausyti, ką jinai sako, bet kaip ten bebūtų, tikėsimės rezultato. O dabar žodis komisijai. Dėkoju pirmininkė. Pradžioje norėčiau pasakyti, kad šio ryto parlamento žinia yra labai aiški. Šis reglamento projektas ir pažeidimų sąrašas yra geras pirmas žingsnis, bet tik pirmas žingsnis ir mes privalome tęsti darbą, kad užtikrintume suderinamumą su visomis ES taisyklėmis, o ne tik su kelių eismo saugumo taisyklėmis. Ir e, taip pat turime užtikrinti sąžiningą konkurenciją, sąžiningas darbo sąlygas vairuotojams. Taigi ateityje stengsime užtikrinti tą suderinamumą su kabotažo taisyklėmis, apie tai aš jau sakiau, ir taip pat su suderinamumą su taisyklėmis dėl kovos su nesažiningomis tai, e, kompanijomis, įmonėmis. Dėl kelių iniciatyvos, apie kurią kalbėjo mano komisaras, tai gal jūs kai ko ir konkretaus e, nežinote, tačiau galiu užtikrinti, kad e, mūsų tarnybos labai intensyviai dirba prie kelių iniciatyvos Ir pirmas iš mūsų žingsnių yra e, galiojančių taisyklių ekspost įvertinimas. Bandysime identifikuoti, kurios taisyklės e, veikia, pasiteisina, kurios ne. Užtikrinsime geresnį jų įgyvendinimą. Galiu jūs patikinti, kad 1079-2009 reglamentas, o taip pat ir kiti reglamentai yra kaip tik ir tikrinami mūsų tarnybų ekspertų. Mes jau pasistumėjome į priekį ir tikimės, kad baigę savo darbą galėsime ir užbaigti tą poveikio vertinimą. Dar du pastebėjimai dėl sąrašo. Ponas Rikė kalbėjo apie tai, jog gali atsirasti tam tikras atotrukis tarp rimto pažeidimo, kai yra padirbami dokumentai, ir tarp atsisakymo um, suteikti tuos dokumentus. Taigi, kiek aš žinau, padirbti dokumentai ir atsisakymas pateikti dokumentus yra tokio paties lygio pažeidimas. Mes negalime laikyti, kad atsisakymas pateikti dokumentus yra rimtesnis pažeidimas, nes tai reikštų, jog reikėtų keisti, priešingų atveju reikėtų keisti reglamentą 1079 ir jo priedus. Toliau, pono Vandalin klausimas dėl, vėlgi, dėl sufalsifikuotų, padirbtų dokumentų. Man atrodo, kad tai irgi yra pažeidimų sąraše. Tai yra vairuotojo pažymėjimo, vairuotojo atestacijos arba licencijos taisyklių pažeidimas. Ir tai yra nurodyta antroje pažeidimo grupėje, aštuntas ir pirmasis pažeidimai. Ten irgi kalbama apie tą dokumentų padirbinėjimą. O taip pat 10 ir 11 pažeidimo grupė. Noriu pasakyti, kad tekstas yra techninis, kompleksiškas ir dėl tos priežasties jį palengėme dar prieš kelias savaitės jums būtų naudinga susipažinti ir su darbo dokumentu, kuris paprastai žodžiais paaiškina, kokie yra tie pakeitimai, kokie yra nauji pažydimai įtraukti į šį peržiūrėtą tekstą. Dėkoju. Aš irgi norėčiau pastebėti, kad sekretoriatui iki sausio 14 dienos turite pateikti savo pakeitimus, o paskiau mes sausio pabaigoje dėl teksto balsuosime plenarinėje sesijoje. Dabar pereikime prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra EMSA vykdomojo direktoriaus myli pranešimas Europos jūrų saugumo agentūros vykdomojo direktoriaus pranešimas. Noriu Jums priminti, kad mes buvome nuvykę į EMSA. Ir yra net parengtas pranešimas, ataskaitėlė apie tą mūsų misiją. Those who would not listen, please leave the room. Prašom, kas turite, kas norite išeiti, pra, išeikite iš posėdžių salės. Also zunächst mal begrüße ich sehr herzlich den Exekutivdirektor Müller von. Kągi, noriu pasveikinti EMSOS vykdomai direktorių. Kaip jau sakiau, mūsų delegacija buvo nuvykusi į EMSA. Jie buvo Lisabonoje ir pasakys, kaip viskas vyko. Mes parengėme ataskaitą ir elektroniniu paštu komiteto nariams šią informaciją bei ataskaitą išplatinome, o dabar išklausysime vykdomo direktorius pono Milį. Dėkoju pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai. Ačiū, kad pakvietėte mane šiandieną į parlamentą ir aš pamėginsiu trumpai pristatyti Europos jūrų saugumo agentūrą ir iššūkius, su kuriais susidurėme ateityje. Noriu ypatingai padėkoti šiam komitetui, kuris visuomet reiškia paramą E, Europos jūrų saugumo agentūrai nuo pat 2002 metų, kuomet ji buvo įkurta nuo pernai. Ir yra tie prioritetai, kuriuos aš jums norėčiau pristatyti. Pirmiausia yra mūsų iššūkiai. Tai yra užtikrinti, kad mūsų agentūra įgyvendintų užsibrieštus tikslus su pasinaudodama prieinamais ištekliais, pasinaudotų žiniomis, ištekliais, teiktų techninę pagalbą valstybėms narėms, įvairioms institucijoms, kitoms agentūroms. Ir tai yra mūsų kasdieninio darbo įsipareigojimų dalis. Kaip jūs matote iš šitos skaidrės, agentūra pradėjo įgyvendinti įsipareigojimą didinti darbuotojų skaičių. Tam pradėjome daryti nuo 2003 metų. Tačiau agentūra gauna vis daugiau užduočių, daugiau pareigų ir galime sakyti, kad šiandieną mažinti darbuotojų skaičių reikštų, kad nukentės mūsų prioritetai, kurie yra suformuluoti reglamentuose. Noriu padėkoti Jums, kad Jūs dalyvavote 2014 metais rengdami mūsų agentūros strategiją ir 2016 metais EMSA pati atliks vertinimo savo veiklos vertinimo darbus, kaip reikalaujama reglamente. Ir visų suinteresuotų institucijų pagalba atliekant šį darbą bus lemiama. Laivų saugumas yra mūsų vienas iš prioritetų. Mes ir toliau dirbsime šioje srityje ir intensifikuosime savo darbus. keleivių saugumo laivuose reikalavimai e, buvo susijęs su pasaulio jūrų organizacijos reikalavimų įgyvendinimu ES. Čia tikimės irgi suinteresuotų institucijų pagalbos. Mes taip pat techninių požiūrių bandysime patikrinti ir keleivių saugumo taisyklių įgyvendinimą valstybėse narėse. Deja, kai kada įvyksta nelaimės. Pagal EMSOS turimą statistiką Europos vandenyse nelaimingų atsitikimų buvo nemažai. ES vandenyse pernai buvo beveik 3 tūkstančiai tokių nelaimingų ir 99 rimti nelaimingi atsitikimai. Taigi mes turime pasimokyti iš taisyklių ir užbėgti už akių, kad ateitie jie nepasikartotų. Mes tengiamės renkti informaciją, duomenis, atlikti tyrimus ir tai yra vienas iš pirmų žvingsnių. Nesenai mes paskelbėme metinį pranešimą apie metinius nelaimingus atsitikimus, rėmėmės turimais duomenimis, e, atliktais tyrimais valstybėse narise. Gana įdomi informacijos dalis, jinai yra prieinama visuomeniai ir jas čia galima susipažinti mūsų tinklapyje. 2016 metais mes ir toliau teiksime paramą valstybėms narėms ir Europos komisijai, E, įgyvendinant tarptautinius ir ES teisės aktus susijusius su lai, tarša iš laivų prevencija. Tai reiškia, kad turėsime e, sustiprinti uosto valstybės kontrolės, uosto prieimimo įrengimo, e, teisės aktų įgyvendinimą ir ieškoti būdų, kaip naudotis alternatyviais kūro šaltiniais. Tai susijęs su matavimo pranešimo ir tikrinimo teisės aktais, su e, ir taip pat su teisės aktais susijusiais su laivų perdirbimu. EMSA išplėtojo TETIS sistemą, kurią gali pasinaudoti valstybių narių kontrolės institucijos. Taigi jinai prieinama valstybės valstybėms narėms bei ES institucijoms. 16 metais mes toliau plėtosime šitą informacinę sistemą skirtą informacijos reikimui, keitimui į ją ir kuri prisidės prie kontrolės mechanizmų. Pirmiausia, mes susidūrėme su sieros direktyvos peržiūra. Tai yra ta sistema, kuri buvo senai įsteigta ir mes norime, kad ateityje tetis informacinė sistema turėtų būti viena iš pagrindinių, kuria būtų naudojamasi kontrolės metu. MRV, tai yra matavimo pranešimo tikrinimo teisės aktai, irgi turėtų būti sustiprinti, bei jų įgyvendimas artimiausiais metais. Agentūra ir toliau teiks paramą savo partneriams, padedant jiems įgyvendinti teisės aktus. Viduržemio, Jodosios ir Kaspijos jūros valstybių, valstybės ir regionai E, gaus ypatingą mūsų dėmesį. Tai yra ne tik administracinių pajėgumų stiprinimas, bet ir EMSOS e, tinklo stiprinimas šiuose regionuose. 2016 metais mes taip pat stengsime stiprinti vidaus rinką ir jūros kelius. Padėsime valstybėms narėms bei komisijai E, įgyvendinti direktyvas, teisės aktus ir vieno nacionalinio langelio savokos ir procesų įgyvendimą. 16 metais konsultuosime su muitinėmis, e, nustatysime pavyzdinius projektus, kaip harmonizuoti krovinių vežimo teisės aktus ir taip pat numatome dar kitų iniciatyvų. Norime įrodyti, kad e, visas krovinių gabenimas įmanomas pasinaudojant vieno langelio principu. Taip pat norime išplėtoti jūros e, skaitmeninį stebėjimą. Tai darosi vis tobulesnis procesas. Mūsų pastangos yra svarbios ir pagrindiniams e, subjektams turime pateikti kaip įmanoma išsamesnį skaitmeninį vaizdą. Mūsų kontrolė tai yra pagalba Frontexui ir laivų stebėsena. Tai susijęs su mūsų bendradarbiavimu prie su išorės sienų apsaugos tarnybomis. mūsų tarnybos nuo 13 metų bendradarbiavę su Frontexu, kuris dar bus turės peržiūrėtas e, jų veikla 18 metais. Taigi, e, tai darome Eurosūlo sistemos rėmose. Mes tengiamės integruoti ir naujasias technologijas, kurios reikalingos ne tik keičiantis informaciją, bet ir sukūrent naują pridėtinę vertę. Todėl mes dalyvaujame pavyzdiniuose bandomuosiuose projektuose, kaip panaudoti nuotoliniu būdu pilotuojamus orlaivius pent laivus. Tai vėlgi leis mums išplėsti skaitmeninį jūrų e, vaizdą ir patobulinti sistemas. Taigi mūsų tikslas prisidėti prie stebėsenos sistemų tobulinimo. Taip pat stebėti emisijas, užkirsti kelią rizikoms, nustatyti taršos atvejus ir panašius dalykus. Kitas svarbus kitų metų projektas yra Kopernikos paslaugų taikymas, tai yra Europos žemės stebėsenos programa. Šiandieną beje bus pasirašytas susitarimas dėl šios sistemos ir 16 metais mes pradėsime įgyvendinti šį susitarimą. Agentūra gavo 4, gaus 40 milijonų e, per ketverius metus ir EMSA stengsis integruoti jūros, integruotą integruoti jūros stebėsenos sistemas. Agentūra taip pat vaidina labai svarbu vaidmenį nustatant taršos e, vietas. Pastaruoju metu mes e, identifikavome 19 laivų, kurie pastaraisiais metais teršia ES pakrantės ir EMSA bendradarbiauja su privačiais partneriais ir imasi prevencinių taršos priemonių. Privatus laivų savininkai, vykdydami savo veiklą, pasirašo su mumis tam tikrus um, susitarimus Ir tai reiškia, kad laivai imasi prevencinių priemonių tais atvejais, jeigu nustatomi e, taršos nafta atvejai. Mes e, taip pat e, stengiamės parengti įvairius e, stebėsenos mechanizmus pritaikytus atskiriams regionams. Tai reiškia, kad mūsų laivuose turėtų būti įdėktos modernios sistemos kovoti su tarša nafta ir užkirsti kelią tokiems taršos atvejams. Tai yra ne tik stebėsenos įrengimai, bet taip pat ir taršos šalinimo įrengimai. Tai štai toks yra mūsų prioritetų 16 metais pristatymas. Jūs turbūt susidarėte įspūdį, kaip mes dirbame ir dirbsime ateityje. Ir kaip kai kurie mūsų komiteto nariai jau lankėsi Lisbonoje, tai aš norėčiau jūs kitus pakviesti į mūsų agentūrą. Ačiū uždėmesi. Well. Nach... Aš taip pat dėkuoju. Ir dabar mes išklausėm ir pažiūrėjome nuotraukas, o dabar klausimai. Dėkuoju, ponė Miliai. Mes lankėmės Lisabonoje prieš keletą mėnesių ir tikrai susidarė labai geras įspūdis Ačiū už tom pristatymą, bet norėjau pasakyti, jeigu taip rimtai išnekant, man tikrai daro didelį įspūdį e, jūsų ekspertų profesionalumas. Mes e, išgirdome atsakymus į, į mūsų klausimus dėl EMSA bendarbiavimo su Frontexu, dėl saugumo klausimus, ir kurie buvo e, nesneaptarti pranešimuose, tos dokumentuose mes gavome tikrai labai profesionalius e, atsakymus į klausimus dėl e, pabėgėlių, dėl kitų, dėl institucijų. Mano susitarė įspūdis, kad jūs naudojate labai pažangės technologijas ir turite tikrai visą jūrų vaizdą, jūs matote, kur yra laivai ir tai tikrai yra labai naudinga ir jūs taip pat naudojatės ir, ir nepilotuojamais dronais ir taip pat jūs sugebate nustatyti, kur vyksta nelaimingi atsitikimai tikrai ir labai svarbu nustatyti jų vietą ir labai svarbu nustatyti jų priežastis ir, aišku, mokytis iš, prie, išmokti pamokas. Taigi, dėkuoju Jums už viską. O turiu tik iš esmės vieną klausimą. Gruodžio mėnesį mm, bus balsuojame dėl direktorių valdybos ir aš e, tikiuosi, kad jūs žinote, kokie yra teisės aktai, kokie nauji aktai, dėl kokių naujų aktų bus balsuojama ir ar manote, kad bus kad tai turės įtakos jūsų žmogiškiams ir finansų resursams, ar žinote, aišku, tarybos pozicija, bet kas būtų, jeigu pasikeistų šiek tiek vadovavimas ir jeigu, pavyzdžiui, tai būtų politinis sprendimas, ką, ar reikėtų patobulinti teisės aktus, tai kur, ko jūs tikėtumėte, ko jūs norėtumėte. Dėkuoju, ponė Krimen. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, ponė Vilet, kad jis atvyko pas mus ir papasakojo visą tai, kas vyksta EMSOje, kas yra naujo. Na, manau, mūsų apsilankimas buvo labai naudingas ir įdomus ir džiugiausi, kad mes galėjome pas jūs nuvykti ir mm, bet dėkui iš informaciją, kurią suteikėte tam komitetui, turiu porą klausimų. Manau, vienas iš didžiausių iššūkių bus aplinkosaugos klausimai ir jūrų zonoje mes iš jų žinome stalspa direktyvą, žinome apie taršą jūroje. Kaip jūs e, matote EMSOS vaidmenį ateityje, e, tikrinant, kas vyksta, ką mes darome jūrose, ką mūsų ūkio subjektai veikia jūrose ir kaip mes galėtume paremti jūs jūsų darbe sprendžiant aplinkosaugos klausimus. Ir dar vienas klausimas yra dėl pabėgėlių, pabėgėlių klausimas ir taip pat dėl, dėl, dėl, dėl klimato, dėl aplinkos, nes manau, kad dabar kokia problema, tai yra nedidelė, jeigu mes pažiūrėsim, palyginsim, kas, kokios bus ateityje krizės iš pradžių mažesnėse šalyse, mažesnėse salose, o vėliau poveikį plintat, kaip jūs čia matot, kaip jūs kokį matot tamsą perspektyvą ir kas jau yra daroma dabar, pasirenkti, kad būtume geriau pasirengę ateities iššūkiams Na, aš tikiuosi, kad tie pokyčiai, neigiami pokyčiai nebus, neatsitiks per ateinančius keletą metų, bet šiaip ar taip aš labai e, bijau jų, na, tokie klausimai. Ačiū, Kstat Paskal. Gracias, prezidente. Muchas gracias. Dėkoju pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti Jums e, už dalyvavimą. Manau, kad tikrai galime būti patenkinti dėl to, kad uh, šita komisija labai dirbo, kol viskas pradėjo normaliai funkcionuoti. Vis tik tais mes e, dėl agentūrų šiek tiek santūriau žiūrime e, ir manau, kad e, reikėtų tą agentūrą, kuri buvo sukurta, turėtumėm laikyti sėkmės istoriją. Aš ne vieną kartą buvau pranešėjas dėl to, kas yra susijęs su jūsų veikla. Aš nedalyvavau delegacijose, tačiau dalyvavau jūsų pastatų Lisabonoje atidarime ir kaip tik nuo to komiteto atsiradimo e, jūsų įgaliojimai, jūsų ištekliai būdavo remiami. Man susidarė toks įspūdis, kad jūs e, šiek tiek abejojate dėl išteklių optimizavimo. Na, bent jau iš to, ką jūs pasakėte, man kilo abejonių, kadangi jūs sakėte, kad misijų jums tenka vis daugiau ir jeigu ištekliai mažės toliau, tai tada kils didesnių problemų. Aš e, supratau, kad jūs esate pasirengę, e, kai dėl to darbo, kuris yra šalia Kanarų. Taigi man labai džiugu, kad jau tas laivas egzistuoja, tačiau vis tik tais norėčiau išsiaiškinti, ką konkrečiai, kaip konkrečiai reikėtų dirbti su tais laivais. Ir e, aišku, labai gerai, kad e, tam nereikia didelių pinigų. Para detección, naturalmente, de las, de las manchas, de la... Dar dėl naftos dėmių jūroje. Reikėtų pasiaiškinti, ar tie teršėjai negauna kažkokios paramos. Iš tiesų, viduržėmio jūroje vyksta tikrai hetakomba. Visa šalis tai liečia Tačiau mano šaliai ypatingai Italijoje reikia. Italijai reikia labai daug e, paramos, kad būtų galima aptikti laivus jūroje, kurie skęsta. Būtų gerai, jeigu galėtumėte duoti paskaitą apie savo veiklą. Manau, kad šiaip tai jūs tikrai nusipelnote visų sveikinimų, e, didelių sveikinimų. Na, džiaugiuosi, kad jūs atvykote pas mus ir džiaugiamės jūsų atliekamų darbų, atsižvelgiant į sunku finansinį klimatą. Na, manau, kad tai svarbu visiems komiteto nariams užtikrinti, kad jūs turėtumėte reikiamus resursus. E, na, manau, kad aš pažiūrėjau skaičius, kuriuos jūs patikite analizėje e, ir norėčiau kalbėti apie saugumą, kadangi manau, aišku, man yra aišku iš skaičių, kad atrodo, kad di, tendencija yra didėjanti, nelaimingų atsitikimų jūroje skaičius didėja ir galėtumėte galbūt pateikti savo požiūrį šio klausimu ir ypač uh, mums, kaip socialdemokratams, mums svarbiausia yra, didžiausias rūpestis yra sąlygos, e, e, e, mokymas, požiūris iš apačios į viršų, kokios yra darbo sąlygos ir tas faktas, kad tokiamis aplinkybėmis kyla rizika, jog bus mažiau saugios operacijos tiek jūroje, tiek uostuose. Tai, manau, mums tai yra prioritetas, tai aš tikrai norėčiau žinoti, ar jūs ką jūs manote apie tos skaičius, kuriems pateikti. Ir džiaugiuosi, kad ponas Zylė Džiugiuosi, kad ponas Sirija, galbūt jis nesutiksit, bet manau, kad daug žmonių apie tai galvoja. Ponas Sirija minėjo ir uostų reglamentavimą, nes čia irgi yra e, iššūkių. Manau, kad geras klausimas, ar reikėtų čia šitose, šitos srityje daugiau resursų. Nes kalbant apie reglamentavimą uostuose, tai yra minimalus saugumo standartai. Žinau, tai yra labai svarbu, kad socialinis dialogas su profsąjungos, su kolektyvinėmis sutartimis, na taip, bet turi turėtų būti minimalus e, saugumas kaip tikslas paminėtas reglamente. Ir man atrodo, kad čia e, kila daug tungastavimų dėl e, uostų reguliavimo, nes nėra viskas gerai apgalvota. Ir mums šio komiteto nariams tai svarbiausias rūpestis tai yra, ar tikrai prasminga pradėti reglamentuoti dabar ir manau, kad tikrai reikėtų pagalvoti, jeigu mes balsuosim dėl to gruodžio mėnesį. Ačiū. Fosta. Jackie Fosta. Uh, thank you very much, Chairman. Labai ačiū pirmininkė, labai dėkuoju už įdomų pristatymą. Taip, kaip ir kiti kolegos, ir mes, mes esam iš salų iš Junktinės karalystės, taigi mūsų pavanduo. Ir aš visiškai suprantu, kad e, tikrai labai rimta, jeigu jūrų pramonė turi e, pripažinti, kad yra daug ne, ne, ne, nelaimingų atsitikimų jūroje. Na, kartais ne, nelabai skaidriai analizuojami e, šitie nelaimingi atsitikimai ir nėra užtikrinama prevencija. Ir logistiniu požiūriu galbūt yra sunku jūrų sektoriuje negu, pavyzdžiui, aviacijoje. Bet aišku, yra e, valstybės narės, kurios siekia ir nori, kad būtų tinkamas reglamentavimas ir jis galiotų ir kad būtų tikrai rimtai gyvendinami teisės aktai. Tai tikrai, aišku, labai sunku, bet e, sunku pasiekti viską iš esmės ir, kaip sako, viską iki dugno, žodžiu idėja kartais. Na, dėl e, dronų. Taip, e, mes turim pranešimą apie šitą klausimą, nes jie yra plačiau naudojami komercijos sektoriuje ir taip pat paieškos gelbėjimo operacijose. Taigi parlamentas iš tikrųjų tai remia ir turim gerus rezultatus, gerą ataskaitą, manau, kad ir dabar teisės aktų rengėjai eina tinkama kryptimi ir nėra per griežtai per didelis reglamentavimas. Ir tik, kai, tik štai kur kyla problema, jūs iškėlėte e, problemą dėl savo direktyvos. Ir aišku, daugelis iš mūsų mes bendradarbiavim su jūros pramonės atstovu ir e, Aš tikrai turiu daug pažįstamų, kurie dirba šitoje srityje ir problema iškyla ir, kolegų, ir kai e, Niderlandai pirmininkaus, e, jie apie tai žada kalbėti ir tikrai labai svarbus tai jūrų klausimai. Bet čia yra tam tikras konfliktas, nes yra stalko direktyva ir su to susiję klausimai yra tai, kad kilo e, problemų dėl įrangos kurie gali pirkti, bet aišku, dar kitas dalykas e, ir laiko terminas čia irgi yra problema, nes manau, kad amerikiečiai e, įvedė moratoriumą e, tam laikui terminams, kad per kurį laiką laivai turėtų turėti įrangą įrengti juose. Bet problemų kyla tada, kai žiūrime vietos ostus, vietinius ostus Europos Sąjungoje, kai laivai, kurie turi visą atitinkamą įrangą, jie įplaukia į uostus ir tada jiems yra pasakyta, kad jie neatitinka švaraus vandens direktyvos ir tada yra uostų, kur jie negali, pavyzdžiui, kažko padaryti, nes mes turim e, galiojančius vietos teisės aktus, taip negali būti. Arba mes turim turėti galiojančias direktyvas, kad versto atstovai turėtų aiškiai jų laikytis ir ko negalima, kad e, įvairios valstybės narės, ne visos, bet yra tokių, kurie kelia problemą, problemų labai dideliai pramonės šakai ir kuri problemų visai nereikia. Ir kalbant apie jūsų agentūrą, ar, ar negalima būtų šitų e, problemų išspręsti, nes aš, kiek žinau, Niderlandai pirmininkauja ir yra ta tauta, kurie jūrų klausimai labai svarbus. Tai manau, kad bus išspręsta šitie dalykai. Na, jūs, ką sakėte, labai įdomu, aš negalėjau apsilankyti jūsų agentūrai, bet tikiuosi, galbūt kada nors tai vyks. O dabar labai dėkuoju Jums už apsilankymą. Yeah, thank you, Chair. Uh, thank you, Mr. Madison Lisenberg. Dėkuoju. Dėkuoju už prezentaciją ir norėčiau pasinaudoti galimybę ir padėkoti Jums už labai išsame darbą programą. Aš taip pat turiu klausimą dėl naujų technologijų panaudojimų, dėl, dėl um, juostų, dėl, dėl dronų. Ir taip pat buvo paminėtas Foster pranešimas. Klausimas, ko jums reikia iš ES institucijų, kad jums būtų suteikta gale, kad jūs galėtumėte geriau pasinaudoti naujomis technologijomis, pavyzdžiui, dronais, e, kalbant e, apie indėlį į ES migracijos darbotvarkę ar, pavyzdžiui, stebėti, stebėti teršimą naftą ir mm, išlakas. Ir klausimas, ko jūs tikėtumėtės iš e, Trant komiteto. Taigi du trumpi klausimai. Ačiū. Tenesis Keith Taylor. Dėkui, no nu, Keith Taylor. I found the button. Jolly good. Hello. Uh, thank you. Labai diena. Dėkuoju, panė Milė, už jūsų pristatymą. Aš norėjau vykti į Lisaboną vasarą, bet nepavyko, nes e, turėjau sveikatos problemų. Tikiuosi, tai vyks kitą kartą. Prieš porą metų e, parlamentas balsavo ir sutiekė EMSO papildomų mm, galių, kad būtų stebimas naftos ir dujų instaliacijos ir jūs mm, kalbate apie apie geografiją, apie tai, ką jūs apimate. Ir jūs kalbate apie ankstesnius, senesnius laivus. Bet ar, man kil klausimas, ar neturėtume, neturit planų e, išsiplėsti ir ar EMSA turi pakankamai resursų m, mm, teikti visas savo paslaugas. Ačiū, Klarija Mandara. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Diretor e dizer que foi de facto aqui. Dėkoju. Dėkoju ponui direktoriui, e tai buvo labai išsamus pristatymas, jūs pristatėte savo programą, ką jūs veikėte. E jūs eh, minėjote uostus, naujasis technologijas ir Tai yra labai svarbus klausimai, džiugiuosi, kad jūs vykdot savo veiklą, tačiau Na, aišku, gaila, kad aš e, negalėjau apsilankyti Lisabonoje, bet galbūt kada nors kitą kartą. Na, bet norėčiau užduoti keletą klausimų, kaip ten bebūtų. būtų. Pirmiausia, klausimas dėl mokymo ir profesinio mokymo, jūrininkų mokymo. Man kila klausimas, ar jūs pagalvojate apie tokius veiklą, planus, kaip būtų galima patobulinti jūrininkų mokymą. Daug nelaimingų atsitikimų, daug avarijų įvyksta dėl žmogiškosios klaidos. Ir jeigu pažiūrėsim į e, krovininius laivus e, ir, pavyzdžiui, E, jūrininkai samdomi iš trečiųjų šalių. Ar planuojate kokiu nors veiksmų šiuo atveju ir taip pat e, ar jūs turit galimybių, turi galių iš tikrųjų imtis iniciatyvos europinių lygmenių ir taip pat pabėgėlių krizės klausimas, kurį iškėlė ir kiti nariai. Ar galėtumėte daugiau papasakoti apie bendradarbiavimą, apie sinergiją su Frontex ir ar e, koordinavimas vyksta ir galiausiai jūs minėjote geograf, veiklą geograf, geografinių požiūrių. Ar galėtumėte šiek tiek plačiau paaiškinti tą sritį, kur jūs veikiate, kiek tai susijęs su bendradarbiavimu valstybėmis narimis Maderos archipelagė. Ir kad galėtumėte plačiau pasakyti, pasakyti dėl Maderos. Jetzt ist Peter von Dahlen dran. Peter von Dahlens. Ja, er is natuurlijk nog een terrein waarop we de. Dėkoju. Tai yra dar vienas rytis, kurioje nesimato Junkerio komandos darbo. Maždaug pusė agentūrų galėjo pakeisti pasaulį. Aš pats dirbau su Dirksteks ir su kitais kolegomis. Mes nuvykome į Lisaboną ir vietoje suvokėme, kad e, SM duoda daug naudos, tai yra tikrai naudinga ir reikalinga agentūra. pabai, e, pradžioje pasisakymo jūs kalbėjote apie poveikį, apie nelaimingus atsitikimus. Jūs kalbėjote, kad 99 procentai yra labai rimtų nelaimingų atsitikimų, kad dabar atliekamas rimtas triamasis darbas, kad tas reiškinys neatsirado vakar. Ar galėtumėte paaiškinti išsameu Kokios išvados buvo padarytos atlikus šią analizę? Ar yra kokių nors nelaimingų atsitikimų, kurie dėka atliktos analizės, mm, kurių dėka tos atliktos analizės mažėja? Būtų džiugu, jeigu taip galėtumėte pasakyti. Aš klausiu šito klausimo dėl to, kad e, kai kurių nelaimingų atsitikimų daugėja. Pavyzdžiui, pakraunant, iškraunant laivus, išmetant inkarą. Kartais virvės naudojamos, kol visiškai susitrina Ar po tos analizės buvo pateiktų kokių nors rekomendacijų? Konkrečiai turiu galvoje, e, galvoje inkaro virves, nes tai yra, ko gero, viena iš rimčiausių problemų. Ponas Kun. Ačiū pirmininkė, aš kaip e, vokiečių parlamentaras norėčiau padėkoti Jums, nes mes esame atsakingi už du didelius jūrų sektorius. Pavyzdžiui, jūrų uh, E, Šiaurės jūroje SM tai yra didžiulė agentūra, labai svarbi. Na, o kalbant apie e, apie nešvaraus vandens išpompavimą, tai labai teršia jūrą. Mes e, norėtumėm sužinoti, e, kokia konkrečiai daroma įtaka, nes aš mačiau, kad e, įranga yra pasenusi. Bet kitose valstybėse narėse mačiau, jog yra tikrai pažangios technikos. Pavyzdžiui, Vokietijoje Ar e, jūs turite koordinuoti e, tą veiklą, kuri yra nukreipta siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, nes e, buvo vienu atveju, kai iš laivo ištekėjo nafta, bet į uostą nebuvo leidžiama patekti. Pastebėsiu, kad profilaktikos darbas atliekamas yra tikrai puikus, tačiau norėčiau paklausti dėl dronų. sakykime, rusų nafto, naftovežiai laivai, kai plaukia, galima dronus paleisti, kad išsiaiškintų situaciją. Mes e, turėtumėm čia dėti daug preven, e, užsimti labai rimtai prevenciją. Dar du klausimai. Mes e, gaminame tam tikrą produktą, e, kuris e, atsiranda perdirbant naftą, tai yra labai sprogus produktas. E, norėčiau paklausti, kadagi jį uždrausime. Žinoma, tam produktui alternatyvos sunku surasti, bet gal galėtumėte konkrečiau apie, apie tai papasakoti. čia Northern Atlantic ir Flaminė patyrė um, rimtų avarijų. Artimiausi uostai nenorėjo gerbėti, todėl laivai turėjo e, plaukti į tą uostą, iš kurio išplaukia. Mes esame tam tikroje erdvėje Europoje, yra tam tikrų prioritetų, kada reikia skubiai veikti. Ar po Flaminijos nelaimingų atsitikimų buvo padarytos atitinkamos išvados. Much, uh, Chair, and... Uh, Dėkoju pirmininkė ir labai noriu padėkoti užduotus klausimus. Jų yra nemažai, o laiko aš turiu nedaug. Todėl pasistengsiu atsakyti, sąrašas ilgas, tai padarysiu trumpai. Bet kai kurios klausimus, jeigu jūs liksite nepatenkinti, mes galėsime atsakyti e, elektroniniu paštu. Taigi, pirmiausia, apie žmogiškuosius išteklius. Kai komisija paskelbė savo komunikatą 13 metais, mes pradėjome mažinti darbuotojų skaičių ir principas buvo toks, kuo anksčiau pradėsime, tuo greičiau prisitaikysime. Tikslas buvo 5 procentai. 5 procentai sumažinti darbuotojų skaičių. Mes taip pat pasitelkėme išorės darbuotojus, bet privalėjome turėti darbuotojus ir vietoje. Tai turėjo būti kompetitingi specialistai, teikiantis aukštos kokybės paslaugas. Taigi turėjome samdytų darbuotojų, tai buvo ekspertai ir mes turėjome užtikrinti savo užduočių ir darbų testinumą. Dabar jau galiu pasakyti, kad daugelis agentūrų kenčia nuo darbuotojų mažinimo. Nes iki 2018 metų darbuotojų skaičius turės būti sumažintas dar kitais 5 procentais. Mes Dublinė konsultavomės su komisijos atstovais ir tikriausiai terminas bus nukeltas iki 20-ųjų. Kaip ten bebūtų, mes turime ruoštis bent jau iki 18 metų dar atleisti darbuotojus. Tai yra 5 procentus darbuotojų. O tai mums yra nemažas iššūkis. Kaip jau sakiau, mes bandėme kaip įmanoma labiau prisitaikyti, tačiau kai mes gauname naujų užduočių, gauname naujų reikalavimų, kurios teikia komisija, komisija ne tik MUV generalinis direktoratas, bet ir kiti direktoratai, tai matome, kad mes negalime jų patenkinti, tai yra ir aplinkosaugos generalinis direktoratas, kiti direktoratai teikia reikalavimą ir už tai kyla įtampa. mums akivaizdžiai trūksta darbuotojų įgyvendinant vieno langelio principą, nes pastarojų metų neturime specialistų dėl dronų. Mes pateikime prašymą komisijai, žiūrėsime, kuo viskas baigsis, žiūrėsime, ar gausim finansinių išteklių paleisti dronus, ar turėsime savo specialistų. Taip pat čia buvo minėta nelamingų atsitikimų e, analizė. Mes, kaip ir aviacijos sektorija, pradėjome e, atlikinėti tyrimus. Tačiau turime tik tai du kompetitingus darbuotojus. Jeigu norime išsamesnės analizės, tai darbuotojų per mažai. Reikia daugiau darbuotojų. O mums labai svarbu tuos nelaimingus atsitikimus išanalizuoti ir veiksmų imtis anksčiau, nei tie atsitikimai įvyksta. Taigi prevencija svarbiau. Tačiau tą padaryti sunku turint tokį mažą darbuotojų skaičių. Toliau, aplinkosauga. Kaip jau sakiau, labai glaudžiai bendradarbiavame su aplinkosaugos direktoratu. Bendradarbiavimas tenkinamas. Kaip jau sakiau, sukūrėme tetis sistemą, o taip pat bandome tą sistemą plėtoti, tą darysime ir kitais metais, rinksime pranešimų duomenis, juos kaupsime sistemoje, nes kol kas buvo valstybėse narėse atlikti 6000 patikrinimų ir rezultatai įtraukti į sistemą. Galiu pripažinti, kad e, siros direktyva konstatuotų pažeidimų yra labai nedaug, nes dauguma pažeidimų yra administracinio pobūdžio, taigi tai nėra tokie rimti kūro taisyklių nesilaikymo pažeidimai. Taigi mes tęsime tuos patikrinimus, mes bandome apmokyti uosto kontrolės darbuotojus, bandome taip pat siūlyti mokymus e, kitiems suinteresuotiems subjektams. Labai glaudžiai bendradarbiavome šioje srityje su EXA. Keičiamės, informa keičiamės informaciją tarp EMSOS ir EXOS. Kitas klausimas yra pabėgėliai. tai tiek komisijos, tiek politikų darbo tvarkis vienas iš prioritetų, nes pastarojų metų jūros keliais į Europą patenka tūkstančiai pabėgėlių. Ką mes darome? Nuo 13 metų bendradarbiaujame su Frontexu, teikiame jūros stebėsenos duomenis Frontexui ir dar pateikėme pasiūlymą, kaip šį šios stebėsenos gebėjimo sustiprinti. Tai yra gauti dronus, teikti informaciją um, suinteresuotams subjektams, rinkti informaciją iš palidovų, nes yra teritorijų Europos vandenyse, kurios yra net nepadengtos jokios stebėsenos, taip pat yra ir kontinentinės teritorijos kuriuose neveikia siustuvai. Taigi, nepilotuojamo orlaivių naudojimas gali būti kaip papildomas informacijos šaltinis, kurį į tą informaciją galėtume perduoti tiek Frontexui, tiek valstybėms narėms, kad jos sureaguotų. Toliau. Naftos surinkimo laivai. Kaip jau sakiau, turime tokių beveik 19 laivų, nes e, kaip tik e, Kanarų saloms ir Madeiros e, regionui mes užbaigėme viešųjų pirkimų procedūrą. Laivai turėtų pradėti savo veiklą 16 metais. Mūsų turimi finansiniai ištekliai kitiems septyneriems metams siekia 160 milijonų. Daugiau padaryti mes negalime, nes tuo pačiu metu iš tų pačių lėšų mes taip pat turime um, atlikti ir naftos bei dujų taršos likvidavimo darbus nes pastarojų metu Europos vandenyse turime bemaž apie tūkstantį naftos arba dujų e, įrengimų ir pastarojų metu turime tokius e, tris įrengimus, e, tai yra Maltoje, Kiprė ir Portugalijoje, kurie galėtų būti panaudoti taršos atveju. Mes taip pat e, bandėme panaudoti ir lėktuvus, tačiau mums nepavyko to padaryti, nes labai nedaug paslaugų tikėjo Europoje. Taigi, kaip sakiau, 6 milijonai buvo skirti nelaimingų atsitikimų likvidavimui, bet tai yra labai nedaug. Jūs žinote, kad Kanarų salose užsilepsnojo Rusijos naftovežis ir į jūrą įsiliejo naftos bemaž pusantro kvadratinio kilometro teritorijoje ir tokio e, kabutėse nedidelio incidento likvidavimas kainuotų 40 milijonų. O tai kas būtų, jeigu įvyktų rimtesnė avarija? Kitas klausimas – mokymai. Mes bandome palaikyti santykius su trečiųjų šalių institucijomis bendradarbiaujame su Šiaurės Afrikos valstybėmis, su Maroku, su Jordanija, o taip pat Jodosios jūros regiono šalimis. Tai yra antrasis mūsų projektas, Trasika 2. Jisai baigia galioti kitais metais, bet esame pasiruošę toliau dėrėtis dėl to, kad šių valstybių institucijų darbuotojams mokymai būtų pratesti. Turime dar ir kitų prašymų iš kitų institucijų, reikalavimų apie aplinkosaugos mokymų e, pradėjimą, ypač e, tai yra viduržėmio e, jūros regiono valstybių prašymai ir dar kitų regionų prašymai. Taigi darysime, ką galime pagal savo išteklius. Matau, kad laiko jau lieka man nedaug. Kągi mes taip pat darome kaip e, bandome susidoroti su pabėgėliu srautais. Žinome, koks yra faminija, nelaimingas atsitikimas. Mes e, bendradarbiaujame su visomis valstybėmis narėmis, su komisijos tarnybomis ir mes pakoregavome mūsų gairias skirtas valstybėms narėms, kaip sureaguoti į panašaus pobūdžio nelaimingus atsitikimus. Taip pat planuojame ir pratybas. 2016 metais turėtų pradėti veikti um, fondas skirtas šiems klausimams. Per artimiausius metus, manau, gairės valstybėms narėms bus patobulintos. Dar kažkas kalbėjo apie stebėsenos gebėjimus. Galiu pasakyti, kad visi priekybiniai laivai, dauguma jų, kurie e, plaukia ES vandenyse, yra stebimi. Mes galime pasakyti, iš kur jie, ką gabena, kokį gabena krovinį, ar yra kokių nors laivo trūkumų, bėdų ir panašiai. Vis daugiau gauname ir informacijos iš kitų pasaulio regionų, nes naudojamės palidoviniais duomenimis ir tai reiškia, kad galim gauti informaciją iš bet kokio pasaulio krašto. Tiesiog Mes e, taip pat dalyvaujame ir Atalantos projekte skirtame kovoti su piratais. Kol kas dar negavome prašymų iš e, kitų valstybių dėl to bendradarbiavimo. Pirmininkai, jūs kalbėjote apie sunkią naftą. Neturiu atsakymo, bet tikiu, kad ateityje na, pažvelkime, kas yra rašoma žiniasklaidoje. Laivų pramonė vis labiau naudoja švariu, švarų kūrą LNG, biokūrą, metaną, perdirbtą, iš metano perdirbtą kūrą. Taigi matome, kad laivų pramonėje naudo, laikomasi ne tik ES, bet ir pasaulinių reikalavimų, kurie yra numatyti iki 25 metų. Taigi sunkaus, sunkiosios naftos suvartojimas mažėjimas, mažėja. Ir tikiuosi, kad 25 metais pusiausvėra tarp švaraus ir teršiančio kūro pasisvers į žaliojo kūro pusę. Taigi labai tikiuosi. That was not micro, we know in 2020 there is a taip vyko tos diskusijos ir mes žinome tą terminą. Taigi dar kartą ačiū, germas direktoriau. Uh, would you please stop your... Ar galėtumėte arba baigti kalbas, arba palikti salę? Ja, wir kommen zu unserem nächsten Tagesordnungspunkt. O dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto. zur Tourism Task Force. Taigi turizmo darbo grupė ir mm, jungtinių tautų pasaulio turizmo organizacijos generalinio sekretorius Talibarita mums mm, patys pranešimą. Labai džiaugiamės, kad jūs pas mus atvykote, bet prieš pradedant noriu pasveikinti mm, lankytojų grupė, taigi sveiki atvykę, sveiki apsilankę iš, į, į mūsų, mūsų komitete, žurnalistai iš Vengrijos. Taigi, džiugiuosi, kad pas mus yra atvykęs Junktinių tautų pasaulio turizmo organizacijos generalinis sekretorius Taliba Rifai. Tai yra pirmas kartas, kai ponas Rifa atvyksta pas mus į mūsų komiteto posėdį. Mes anksčiau esame susitikę, tačiau tai yra pirmas jo apsilankimas posėdį, taigi džiaugiamės, kad jūs galėjote pas mus atvykti. Ir šitas pristatymas yra apie turizmo darbo grupę, kuri buvo įsteigta ankstesnėje kadencijoje ir yra daug narių, kurie domėjosi turizmo klausimais ir darbo grupė buvo įsteigta tam, kad tai padėtų įgyventyti komiteto turizmo strategiją, kad būtų galima taikyti parlamento kontrolės e, procedūrą e, ir mes e, priėmėme visą eilę rezoliucijų dėl transporto, dėl turizmo, ypač turizmo, o naujausias, dėl tai komponamontis ataskaita, dėl turizmo pramonės Europoje. Ir yra, ten yra teigiama, kad visi ES veiksmai turėtų padėti užtikrinti Europos turizmo rinkai gerą poziciją, stiprią poziciją. Tačiau Europos Sąjunga negali suderinti mm, turizmo sektoriaus, nes e, daug galių turi valstybės narės. Tik svarbiausia, kad valstybės narės eitų tą pačią kryptimį ir neapsiribuotų savo nacionalinėmis sienomis. Kartais tai labai sunku padaryti. Reikia bendro požiūrio dėl turizmo rinkos, kad būtų pritraukti žmonės iš trečiųjų šalių ir todėl reikėtų kalbėti apie tarp valstybinio turizmo projektus. Turizmo rinka dabar pereina re revoliucija, e, skaitmininiai faktoriai yra labai svarbus, jie apsprendžia rinką ir taip pat naujos paslaugos, e, klientų elgesys mažos vidutinės įmonės mato naujas galimybės, tačiau mato ir augančią konkurenciją. Tvarumas, pasiūlos dydis ir prieinamumas tai yra klausimai, kurie yra svarbus Europai ir turizmui ir Europoje ir, ir pasaulyje. Tokios mano išrinkinės e, išvadas, o aš norėčiau išgirsti jūsų pasisakymą. Prašom žodis jums. Kremer, Ačiū, mano Kremer, visuomet labai malonu su jumis e, susitikti įvairiamis progomis. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad aš labai džiaugiuosi, man didelė garbė e, kalbėti su jumis šiandien. Yra daug kolegų, daug pažįstamų veidų šioje salėje ir tikrai man labai malonu e, susitikti su jumis dar kartą. Taip pat norėčiau padėkoti ypač ponui Oliai. Visuomet e, prašau atleidimo, jeigu netaip ištariu pavardę Dėkuoju, kolega tikrai daug prisidėjo prie šito visito organizavimo ir dėkuoju. Taip pat dėkuoju Kalaudijai Deparden už tai, kad jį yra su mumis šiandien. Aš su jie susipažinau iš ryto ir tikiuosi, kad mes basingai bedarbiausim. Gerbiami kolegos, gerbiami Europos komisijos atstovai, turizmo ir kelionių asociacijos. E, atstovai, kurie sėdi salės gale. Taigi, gerbimieji, tikrai man labai malonu e, kreiptis jumis es mm, turizmo organizacijos vardu. Ir mes džiaugiamės, kad mes užmiskėme ilgalaikius ryšius su, su jumis ir šios nusvystytas yra svarbi gairė. Norėčiau pirmiausia pasakyti, kokia yra dabartinė padėtis ir turiu pasakyti, kad aš e, tikiuosi, kad tai bus interaktyvi, interaktyvus bendradarbiavimas. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad e, jeigu jūs nuėjote gulti vėlai arba atsikelite anksti ir stebėjot per televizorių e, naujienas iš Kalifornijos, tai matote, mes išgirstame naujienų, kai, kai tokios naujienos gali pakeisti mūsų viltis, mus nuvilti ir būtent tikiuosi, kad mes laikysimės pozityvios tendencijos ir tikrai mes norime, kad neigiamas naujienos neiš, neišbalansuotų mūsų bendradarbiavimą. Na, mes turim nepaisyti blogų naujienų, jeigu mes norėtume kurti aiškę gerą ateitį mums ir mūsų vaikams. Ir jungtinės tautos to ir siekia. Tai trys mūsų rėmai - socialinis progresas, įtrauktis, taika ir žmogus teisės. Ir tai atitinka ir ES vertybės ir principus, bet norėčiau atskleisti keletą mm, žodžių apie šios dienos pasaulį. Teroristų atakos prieš visame pasaulyje yra pasaulinė grėsmė ir jie galime išspręsti tik tai bendru koordinuotų atsakų. Mes niekada ne galim pasiduoti ir kovoti su tomis blogio jėgomis e, individualiai. Ar tai būtų Prancūzijoje, ar e, Turkijoje, Rusijoje, Egipte, Tunise, Tailandė, bet kur. Tai yra iššūkis prieš mus, tai yra ataka prieš mus. Tai yra iš, tarptautinis iššūkis, reikia tarptautinio atsako. Tai yra svarbus principas, kurio neturim pamiršti ir tai mes turim paversti darbais, kaip tam tikra valstybė, kažkas patinka į nelaimę, mes visi turim eiti jiems padėti ir paremti, padėti ir paremti, o ne bausti dėl to, kad jie nukentėjo, nes vieną dieną mes galim patys tapti nukentėjusiais. Toliau, e, nuolatinė pabėgėlių krizė, tai rodo, kad mes tik tai kartu dirbdami galime e, padėti žmonėms, kurie palieka savo namus ir ieško prieglapščio. Europos Sąjunga labai greitai atsiliepė į šitą klausimą, tai tikrai iššūkis ir jūs jį labai aiškiai nurodėte, kad tai ir vėlgi negalime šito klausimo spręsti individualiai. Mes turime susivienyti. Tai yra esmė. Mes turim suderinti politiką, priežiūrą, požiūris ir principą. Tai vėlgi labai svarbus klausimas, kurio neturim išleisti iš akių. Toliau trečia. Kai aš dabar kalbu, mūsų kolegos ir daugelis jūsų kolegų yra Paryžiuje dėl klimato kaitos sustarimo ir tikimės, kad tai bus vėlgi istorinis sustarimas ir jį gyvensime tik tada, jeigu dirbsim kartu. Mes negalime savo leisti, kad tokie iššūkiai, kurie mums yra didžiuliai išbandymai, kad jie mus suskaldytų. Toliau, technologijos įtaka mūsų e, mums e, yra didžiulė. E, Vokietija apie tai užsiminė, aš apie tai dar kalbėsiu. Ir yra pasikeitusi žaidimo taisyklės mums reikia dar kartą pranešti žinę Europos vadovams. Keičiasi vartotojų elgesys ir mes galime sekti dalykus, kurie vyksta dabar kiekvieną dieną ir kiekvieną minutę pasaulyje. Mes, aišku, žiūrime televizorių ir e, žiūrime mm, mobiliuosius telefonus, mes žinome, kas vyksta dabar šiuo metu realiu laiku ir galiausiai ekonominiai iššūkiai dar neįveikti. Mes matome, kad yra tam tikras atsigavimas, bet nepakankamas ir reikia imtis kolektyvių veiksmų ir e, atvert naujas galimybės, ypač jaunimui, kurie e, mato tik tai niūrė ateitį prieš save, nes trūksta darbo, dėl to mes turim susivienyti ir dirbti kartu. Ir kodėl šitie klausimai bus e, tokia e, forma kaip čia ir tokioje vietoje, kodėl aš kreipiuosi į e, Europos parlamento narius, nes aš kalbėjusi apie tai ir vakar su draugais, nes matau, kad Europos Sąjunga yra vienas didžiausių Europos istorijos pasiekimų. Na, galbūt jūs dabar to kol kas ne, nesuprantat, nes dar mes, e, procesas nesibaigė, bet mes, kurie esame už ES mm, ribų, mes manome, kad toks modelis gali būti modelis pasauliui. Mes negalime e, leisti kad išmėginimai mūsų skaidytų. Prieš keletą metų buvo problemų e, eurozonoje, dabar kyla iššūkis Schengeno zonai. Ir jūs prisimkite atsakomybę ne vien tik dėl Europos, dėl viso pasaulio. Taigi, dėl ko aš kalbu šiandien. Neleiskit, kad sužlugtų svajonė, nenuvilkit mūsų. Ir mes turim patirim daugybę iššūkių ir uždavinių. Tiesa yra tai, kad didesnė sąjunga ir didesnis bendarbiavimas yra reikalingas, bet be e, iššūkių yra priešaučio optimizmui. Pasaulis niekada nebuvo geresnis, aš taip pat drįstu tai pasakyti. Pažiūrėkime atmeskim tą tamsą ir pažiūrėkit, kokia e, pažanga padaryta per pastarosius 40-50 metų po antro pasaulinio karo. Aš nenorėčiau kalbėti apie politinę darbuotvarkę, bet aš noriu būti optimistiškas ir aš noriu perkelti šitą optimizmą į turizmų pramonę, kurią aš atstovauju pasauliniu lygiu. Ir mm, nepaisant e, saugumo klausimų, nepaisant medicinos, gamtos krizių, vis dėlto turizmas kaip pramonė, kelionės kaip pramonė auga ir auga greičiau negu kitos pramonės šakos. Per pastarusius šešetą metų augimas buvo 4,5 procentų visame pasaulyje, nes kelionės ir turizmas tampa ne vien tik tai svarbi ekonomikos sektoriui, bet tai tampa mūsų kultūros gyvenimo būdo dalimi ir tai tęsis, kad praėjusiais metais e, stat statistika rodo, kad 1,133 milijonų milijardų, milijardų turistų per, per kerta sienas kasmet. Tai reiškia, kad vienas iš septynių pasaulio gyventojų išvyksta į užsienį ir sugrįžta kartą per metus. Tai yra revoliucija, kaip sakė pirmininkas. Augimo lygis per 15 metų 9 mėnesius rodo dar plėlis 4,3 procentų augimą. Mes sveikiname šitą augimą, nes tai tikrai padeda skatinti eksportą, investicijus ir darbo vietų kūrimas, kūrimus ir e, ypač Europoje, kuri tampa pasaulio lyderiu. Bet daugiau negu duomenys, kas yra svarbiau, tai yra turizmo poveikis vietoje. Mes suprantame, kad mes esam šalia viens kito, kad mes greunam stereotipus, skatinam taiką ir niekada neigiamai nežiūrėsite į žmonės, kuriuos aplankėt, klausotės jų muzikos, valgyti jų maistą. Viskas pasikeičia keliaujant. keliaujant. Aš esu geresnis žmogus, nes aš keliauju po pasaulį. Mes tampame geresniais, kai keliaujame, mes atveriame protus ir širdis, mes mm, Europa yra labiausiai lankoma vietoje. 518 tarptautinių turistų e, lankėsi Europoje 14 metais. Tai daugiau negu pusė visų asmenų keliaujančių į užsienį. Ir žmonės keliauja iš kitų pasaulio šalių aplankyti Europą. Ir augimas stebimas ir per pirmosius 9-15 metų mėnesius. Aišku, dar negalima vertinti, kokį, kokią įtaką darys paskutinio metų įvykiai Europoje, bet mūsų patirtis rodo, kad yra trumpalaikis poveikis, neturi ilgalaikio poveikio. Ir mes manome, kad tai nesugriaus turizmą Europoje. Pavyzdžiui, per pasarasius dešimtmečius tik tai tris kartus buvo sumažėjęs tarptautinės kelionės Europoje. Tai 2001 po rugsėjo 11-osios, toliau trečiais metais dėl SARS Azijoje ir 9 metais dėl pasaulinės ūkio krizės. Svarbiausia šiuo metu yra tas faktas, kad saugumas turėtų būti prioritetas mums visiems ir turėtų būti suprantamas kaip kažkas tokio, ko, be ko mes negalim gyventi, bet saugumas niekada neturėtų būti priežastis užkirtinti kelią e, kelionėms arba e, priežastis, kuri mus verstų bijoti ir ką nori, ko nori teroristai. Nori, kad mes nustotume keliauti, nustotume džiaugtis gyventų, gyvenimu. Nes turizmas mm, džiaugiasi gyvenimo gražiu, parodo, kokie mes skirtingi ir kokie, koks gražus, kokie gražus tie skirtumai. Ir mes turime mm, nepasiduoti tam iššūkiai. Gerbimi draugai, Europa, Europa turi vadovauti trimis, trijose srityse. Čia apibendrino, Europa turi vadovauti, nes Europa yra suprantama, e, praranda rinkos dalį, bet Europa turi užtikrinti, kad pasaulis būtų geresnis. Ir Europa iki 30 metų, pagal mūsų statistiką, Europa vyks tik tai 40 procentų visų, visų keliautojų. Nes, bet tai nėra praradimas, nes keliaujančių skaičius auga, žmonių skaičius auga ir Turizmo srityje vienas iš, dešimt, vienas iš dešimties darbo vietų yra sukuriama turizme. E, ir 30 procentų prekybos ir paslaugų yra susijęs su kelionių ir turizmo e, pramonė. Tai yra labai plati pramonė ir mes turime dalintis naudos su visais. Tačiau Europa turi vadovauti dviejose srityse. Pirmiausia, svarbiausia yra klimato kaita. Ir, gerbiamas pirmininkė, aš žinau, kaip jums tai svarbu ir koks yra didžiulis jūsų įsipareigojimas ir gerbiau jūs už tai. Klimato kaita yra mūsų įsipareigojimo esmė. Ir turizmo pramonė, e, teisingai ir neteisingai, bet yra paliečiama. Ir turizmas e, e, prisideda 5 procentais prie šitame efektą sukeliančių dujų. Ir tai ne 20, ne 10, bet 5 procentai. Ir 5 procentai per daug. Mes galim parodyti, kad mes esam lyderiai, mes galim pakeisti šitą tendenciją. Mes dirbame e, daug, ties daugeliu projektų dėl, e, na, pavyzdžiui, šių e, iš metalų sumažinimas viešbučių ir aviacijos sektoriuje. Ir augimas nėra priešas, tačiau nekontroliuojama, netvari, netvarus, neatsakingas augimas yra priešas, nes be augimo mes niekada negalėsim sukaupti tų pajamų, e, kurie leidžia kurios leidžia mums veikti šitas iššūkis, taigi augimas nėra priešas. Ta aš norėčiau Jums pabrėžti, nes yra balsų sakančių, kad mažiau veikit, mažiau keliaukit. Ne, mes negalime e, pasiduoti iššūkiams. Tvarumas iš vienos pusės, augimas ir augimas iš kitos, kitos, kitos pusės nėra priešai. Mes galim viską daryti atsakingai. Toliau Europą turi vadovauti e, kompetencijos skirtyje ir technologija dabar keičia žaidimo taisyklės ir bendra ekonomika keičia viską keičia mūsų verslo modelius. Mieste kaip Barcelonoje ir New York'e du trečdaliai visų e, būstų yra e, pateikiami yra, jais aprūpinami pagal bendrą e, ekonomiką, bet čia reikia, kad Europa vadovautų, ne, čia reikėtų tam tikro reguliavimo, bet tai, tai aišku, tai nėra mėgstamas žodis, bet vis dėlto reglamentuoti reikia ir vienodos sąlygos visiems, vienodos sąlygos vienos, klientų apsauga, saugumas, tai yra pagrindiniai dalykai. Ir žmonės turi nekilnojame turtą ir, ir e, paslaugos, visą tai yra bendra, galime atidaryti internetą ir galite užsakyti mums, ką tik vien norite. Jeigu jūs norėtumėt, tai jūs galite pakviesti mus į Vokietijoje į kokį nors namą, kur mums bus pateikti pietus ir mes susipažinsim su, su to, bet mm, to mes negalim stabdyti, bet reikia daryti atsakingai. Ir galiausiai Europa turi vadovauti mm, ir e, kelionių palengvinime. Kartais e, žmonės sako, kad na, neuždarykit sienų, ne darykit, kad, e, kad kelionės nukentėtų dėl saugumo. Saugumas yra labai svarbus, bet mes turime užtikrinti, kad kelionės yra ir saugios, ir draugiškos. Negalima koti vieną vardan kito. Laikas daryti dabar ir negalima pasitraukti nuo atvirų vizų e, klausimo ir panašių klausimų. Ir negalime užtikrinti, teisti, kad valstybės ir Europa, kurie daug išleidžia pinigų ir skatina rinką ir kviečianti asmenys ateiti, atvykti į Europą. O iš kitos pusės sakome, kad ne, neatvykite į Europą. Reikia apsispręsti, reikia subalansuoti, reikia labai griežtai taikyti saugumo taisyklės, bet daryti tai protingai, daryti taip, kad nebūtų pražudyta pati pramonė, kurią jūs norite apsaugoti. Tai yra iššūkis, kurį mes turim, kurį turim atsakyti, nes trūkumas iš vienos pusės, draugumas, draugiškumas iš kitos mm, pusės, tai nėra, e, nėra, nėra kažkokia e, nu, nesuma. Taigi tokie yra iššūkiai kurias norėjau e, išsakyti ir aš iš jūsų daug tikiuosi ir dėkuoju už galimybę e, pasisakyti jums ir atsiprašau, kad užtrukau ilgiau negu leidote. Dėkuoju, ponė pirmininkė. For your wonderful speech. And now we have a discussion. Dėkuoju iš pasisakymą. Dabar diskusijos ir pirmiausia iš Tanhugiai, kuris yra turizmo grupės pirmininkas, yra komiteto vicepirmininkas, jis suorganizavo su jumis, kad atvyktų kartu su jumis, taigi dėkoju labai, o dabar suteikiu žodį jums. Thank you, Mr. Chairman. Um, I will speak in my mother language, so please use your headphone. Dėkuoju pirmininkė, aš kalbėsiu savo gimtają kalbą, todėl užsidėkite ausinės. Úr, tisztelt bizottság, ponė generalinį sekretorių, brangus kolegos. Nuo vakar vakaro lydžių generalinį sekretorių ir tikrai mane žavi jo turizmo apibūdinimas. Jam tai nėra profesija, tiesiog jo toks požiūris į pasaulį. Uh, Būtent dėl to, e, kad turizmas e, siekia sukurti geresnį pasaulį ir padaryti gyvenimą geresniu. Dėkoju generaliniam sekretoriui, kad čia atvyko, o jūs, brangus kolegos, turite žinoti, kad generalinio sekretorius, e, čia generalinio sekretoriaus dabar yra antrasis, antroji kadencija, bet pirmą kartą atvyksta į, į parlamentą. Tikiuosi, kad tai yra ne paskutinis kartas. Mm, jis turi mm, puikių minčių ir tikiuosi, kad jūs jas palaikysite. Norėčiau paraginti poną Šulcą pagalvoti, e, sudaryti bendradarbiavimo su, susitarim e, protokolo tarp, e, susi, e, susitarimo protokolą bendradarbiavimui tarp mūsų institucijų. Jūs turbūt galvojate, kad mes kaip įstatymų leidėjai turime labai nedaug bendro su uh, turizmu. Tačiau generalinio sekretoriaus ir jo komandos apsilankimas čia rodo, kad iš tiesų mes turime e, dar nemažai neartų dirvonų šioje srityje. Tiek mes, tiek komisija turime toliau kovoti už turizmą Europoje. Reikia, kad e, turizmas ir Europa taptų matomesniais. Šiandieną tai yra gana sunku padaryti. Parlamente, šiame e, komitete apskritai yra labai nemažai žmonių, kurie turizmą bando pašluoti po kilimu ir aš dėl to norėčiau, kad generalinis sekretorius, atstovaujantis turizmui, pasiūstų žinę. Mes čia galime priimti sprendimus dėl politinių veiksmų. Turime sekretoriui teikti pasiūlymų, Ir turime siekti, kad Europa ir toliau išliktų pirm, pirmąją kryptimi, kur vyksta turistai. Reikia nepamiršti vieno dalyko - turizmas kuria darbo vietas. Turizmas tai yra geras gyvenimo lygis, darbo vietos, pinigai, žinoma, jeigu neišleisime iš rankų šitos progos ir ją pasinaudosime. Per pastaruosius pusantrų metų turizmui daugiau buvo kaišiojami pagaliai ratus negu padedama. Tad norėčiau, kolegos, kad pradėtumėm galvoti apie tai, ką galėtumėm veikti turizmo srityje, kad pereitumėm prie konkrečių dalykų. Tad Izo, Izabelai norėčiau tą progą padėkoti ir padėkoti kolegoms, kurie uh, rūpinosi vizų klausimais, ypatingai Klaudija. Ir apskritai visiems kolegoms norėčiau padėkoti, kurie yra pasirengę ginti mano požiūrį. Noriu pažadėti jums, generalinis, ponas generalinis sekretorių, kad dėsiu visas pastangas, kad tas protokolas, bendradarbiavimo protokolas tarp mūsų institucijų e, atsirastų ir e, norėčiau kreiptis į kolegas ir pasakyti, kad 2016 tikiuosi jūs e, taip pat dėsite pastangas dirbti tą linkmę, kad turizmas taptų kaip galima populiaresnis. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Orto. Jis šiandieną atsakingas už sektorių, vakar su ponia Inkovska valgėme kartu ir ji taip pat įsipareigojo veikti kitais metais kartu su komisija, kad taptum matomesniais. Dėkoju, o dabar palieku mikrofoną kolegoms. Ačiū, Luiza Ganes Paskal. Ačiū pirmininkė, dėkoju, e, pana Rafai sveikinu atvykusi. Jūsų žodžiai yra gerų ketinimų ir situacijos analizės, ir situacijos analizės e, samplaika ir mes visi tam pritarėme. Pirmininkas ir komisija E, labai gerai pas, pradžioje pasakė, kad mes e, veikiame pagal 195 straipsnį, e, turime tam tikras kompetencijas, tai nėra ekskluzyvinė kompetencija, bet valstybės narės dar gali daug čia nuveikti. Iš tiesų, turizmas e, labai svarbis rytis ir e, nuolat E, nu, turizme yra tiek daug visokių iniciatyvų, pagirtinų iniciatyvų, jas reikia suvaldyti ir komisija turėtų pasakyti, kad netrukus turbūt išeisime už savo e, veiklos leidžiamų ribų. Turizmas turi būti turtingas skirtingas savo atliekamą veiklą. Mes turbūt per pastaruosius metus sumušėme visus rekordus, reikia žmonėms leisti būti aktyviems, mm, versliems. Jūs, ponė Rifai, buvote Barcelonoje ir tai yra tikrai puikus pavyzdys pademonstruoti, kaip turizmas kuria naujus keliavimo būdus. Jaunimas keliauja, pavyzdžiui, jie nenori vykti ir apsistoti viešbučiuose, jie e, um, privačiai pas kažką apsistoja, aišku, e, viešbučių darbuotojai dėl to raunasi plaukus, tačiau, e, na, Bet kokiu atveju galima pasakyti, kad turizmas keičia savo veidą. Ir pavyzdžiui, kinai pradeda keliauti po visą pasaulį. Pavyzdžiui, pavy, paryžiečiai gali kreiptis į turistus kiniškai, nes tai yra kinų e, naujieji prasisiekeliai ir jie tiesiog gali su jais bendrauti jų gimtają kalbą. Turizmas skatina naujas vertybės, e, vystosi ir Europa turi būti to turizmo vystimosi pavyzdys. Jūs sakėte, kad turizmas taps vis universalesniu reiškiniu. 51 milijonas keliautojų atvyko į Europą. Tai štai dabar gana e, šnekų, pereikime prie darbų. E, mums reikia imtis politinių žingsnių ir netiesiogiai nueiti netgi dar toliau, negu iki šiol esame nuėję, kadangi turizmas leidžia keistis vertybėmis, ekonominiais pasiekimais ir kitais gerais dalykais. Pone Tapardel. Dėkoju, džiaugiuosi, kad e, čia atvykęs yra generalinis sekretorius. Turizmas e, Europos parlamente nebuvo pamirštas. Manau, kad šios kadencijos metu transporto ir turizmo komitete ne vienas kolega iš visų politinių frakcijų įsikrau, e, įsitraukia į turizmą. Man tai yra didelis džiaugsmas, jau labiau, kad šios kadencijos metu sukūrėme darbo grupę vienijančią 140 parlamentarų iš visų politinių frakcijų ir beveik iš visų komitetų. Turizmas turi sąsajų su kitais komitetais, ne tik su transporto ir turizmo komitetu, todėl mes ir su kitais komitetais vystome turizmo temą. Mane labai sujaudino jūsų kalba, kadangi suvokiau, kad turizmui reikia tokių žmonių, kurie jį myli, kurie jam gyvena, kurie supranta, kad turizmas yra ne tik ekonominis, bet ir socialinis e, dalykas. Ir norėčiau tą progą užduoti konkretų klausimą. Mes pradedame skambinti pavojaus varpais, kalbant apie turizmą. E, Mes norėtumėm, kad 18 metai taptų turizmo ir e, kultūrinio paveldo metais. Norėčiau, kad 17-osius e, e, jungtinės tautos būtų paskelbusios jau turizmo metais. Tai būtų dar džiaugsmingiau mm. Gal jūs galėtumėte plačiau pakalbėti apie šią iniciatyvą? Ir aš aišku norėčiau, kad ji e, taptų realybę. Tačiau dėl to turi apsispręsti kartu visos trys institucijos, parlamentas, komisija ir taryba, turi valstybės narės paremti šią iniciatyvą. Jūs kalbėjote apie teroristinių išpolių pavojų ir panašiai. Žinoma, turizmo sritis to yra labai paliečiama. Visa, ką jūs sakėte, yra tikra tiesa. Tačiau norėčiau paklausti, kaip mes, valstybės narės, valstybių narių atstovai, galime um, e, išaiškinti žmonėms, kad turizmas nieko bendro neturi su terorizmu. E, kaip parlamente e, tą aiškinti, juo labiau, kad mes su vizomis esame nuveikę labai nemaž, ne, nemenką darbą, kad žmonės laisviau keliautų. Bet juk po kiekvieno iš, išpolio žmonės e, vis mažiau linkę yra važiuoti į kitus kraštus. Taigi kaip viską suderinti, kad, e, būtų, kad galima būtų ir keliauti, ir nepatirti nesaugumo. Dėkoju už labai emocingą ir įdomų pristatymą. Labai noriu padėkoti, kad jūs pabrėžėte ES svarbą ir vaidmenį pasaulyje. Aš pati atstovauju Junktinę karalystę ir Velsą ir neužilgo Junktinė karalystė vyks referendumas dėl e, narystės Europos Sąjungoje. Apklausos rodo, kad dauguma nori pasilikti Europos Sąjungoje. Ir dėmesys e, sutelkiamas į ekonominius e, argumentus. O reikėtų tokio atvirkščiai emocingo E, argumento, kodėlgi reikėtų pasilikti Europos Sąjungoje, o jūs parodėte puikų pavyzdį. Velse mes puikiai suprantame, kokia yra turizmo reikšmė. 2016 metais mes Etirco universitete pradėsime naują iniciatyvą dėl mūsų krašto e, reklamavimo, nes mūs, mū, mūsųse yra puikus kraštovaizdis, daug įvairiausios veiklos gamtoje galimybių. Tai yra tam tikra tvarumo politikos tasa. Ir dar norėčiau pasakyti keletą pavyzdžių, kaip integruoti klimato klausimus į turizmo sektorių. Kitas dalykas kaip garantuoti socialinius standartus. Mes norime kurti naujas darbo vietas, bet kad tos darbo vietos būtų kokybiškos, kad darbuotojai būtų apmokomi, susilauktų tinkamos paramos, gautų ir deramą atlyginimą. Dėkuoju toliau Peter Lungrind. Dėkoju. Sveiki atvykę, ponas Rifai. Na, mes tikrai nevienodai suprantame Europos Sąjungą. Aš suprantu, kad Europos Sąjunga dėja yra nevykęs projektas. Tai nėra vien tik tai laisvas judėjimas, o taip pat yra ir priekyba. O išėjo taip, kad Europos Sąjunga tapo biurokratiniu milžinu su didžiulėmis pretenzijomis. Tai tikrai yra nevykęs projektas. Turizmas kol kas buvo ta sritis, kuri nepateko į ES kompetencijų sritį. Tai yra nacionalinė prerogatyva. Valstybės pačios sprendžia šios klausimus. Galiausiai piliečiai nusprendžia, kur jie keliausi, panašiai. Taigi kiekvienas pasirenka, kur jam keliauti, kur yra jo interesai. Jūs sakote, kad ES yra neatskiriama turizmo dalis, tačiau kodėlgi jūs nesakote, kad e, kiekviena šalis galėtų pasinaudoti turizmo nauda, juk tiek daug pavyzdžių - Ispanija, Graikija, tai yra tos šalis, į kurias vyksta atostogų ir kurios puikiai pasinaudojo turizmo atneštais vaisiais. Atsižvelkime į valstybių narių ypatumus. Į Ispaniją keliaujame dėl saulėto oro į Švediją, į mano šalį. Jūs keliaujate taip pat dėl gamtos, dėl nepaliestos gamtos. Nemanau, kad ES turėtų kištis į tokius nacionalinius procesus. Dėkuoju toliau, ponia Klūn. Dėkoju. Ačiū už jūsų įkvepiančius žodžius. Jūs įrodėte, koks turizmas gali būti svarbus mums visiems ir Europai, ir pasauliui. Jūs minėjote klimato pokyčio iššūkius, koks poveikis vietos bendruomenėms, ypač skurdesnėms bendruomenėms, kurios priklauso nuo turizmo. Taip pat kalbėjote apie tai, kaip svarbu dalintis patirtimi. Tai taip, mes ir aš puikiai suprantame, kokią, kokį svarbų vaidmenį vaidina turizmas. viena iš mūsų programų Natura 2000 prisidėjo prie 8 tūkstančių naujų darbo vietų sukūrimo tose um, atokiose teritorijose, kurios uh, tikrai nebuvo patrauklios Europai ir Europos keliautojams. Taigi tiek daug, ką mes galime padaryti, pritraukti turistus į gamtą. Mes Europoje pripažįstame, kad tokių pavyzdžiui gamtos objektų lankymas gali būti svarbus um, faktorius, plėtojant tiek turizmą, tiek prisidedant prie atokių vietos bendruomenių gerovių. Buvo pastebėta, kad ten gerokai sustiprėjo ekonomikos plėtro. Visiškai galėčiau pritarti jūsų mintims apie tą ekonomikos naudos pasidalinimą ir apie tą pasidalinimo ekonomiką. Tikrai turime priimti sprendimus, reglamentuoti, nes yra tie tradiciniai paslaugų teikėjai, ar tai, sakykime, viešbučiai ar transporto paslaugos, bet yra ir tie, e, kurie dalinasi savo transporto priemonėmis, savo būstų, Tai yra ta paralelė ekonomika ir ją mes turime pripažinti. Mums kol kas tai yra iššūkis. Ir, kaip jūs sakėte, turime sudaryti visiems vienodas sąlygas. Negalime jų veiklos uždrausti, tai nėra sprendimas, bet turime dirbti jaunadai, nes pagaliau patys vartotojai atsirinks patys. Taigi pritariu daugumą jūsų minčių, taip pat ir dėl terorizmo. Jūs kalbėjote apie tai, kad Europa tarsi grasina uždaryti savo sienas. Dalyvavau įvairiose diskusijose ir nemanau, kad pasakymas uždaryti sienas yra tinkamiausias. Mes tiesiog bandytume sukontroliuoti, kas į Europą patenka ir kas iš jos išvažiuoja. Bet tai nereiškia anaip tol, kad mes uždarome sienas ir mes tiesiog matėme, kas įvyko pastarosiomis savaitėmis ir mes norime, kad keliaujantis į Europą žinotų, jog saugumo klausimai yra sprendžiami. Tokie būtų mano komentarai. Ačiū Jums Man labai primtina jūsų mintis apie tai, kad turime dalintis patirtimi, dalintis turizmo gauna, gaunama nauda tarp bendruomenių. Taip pat turime apskritai dalintis viskuo savo namais, savo maistu, savo patirtimi. Dėkoju toliau Marija Gabrin. Dėkoju. Nuo to ir pradedu, kad dėkoju, labai džiaugiuosi, kad jūs čia atvykote, su jumis susipažinau prieš trejata metų ir labai žaviuosi jūsų asmenybę. Man teko galbė, garbė būti vykdomojo komiteto nare, kai jūs buvote išrinktas antrajai kadencijai Ten buvo daug, atstovaujama daugiau nei šimtui e, valstybių, visi balsavo už jūs, niekas nebalsavo prieš. Taigi tokie beprecedentiniai rinkimai. Kandidatas į šį postą nedalyvavo, kadangi nenorėta daryti įtakos. E, Bet norėčiau dar pasakyti, kad visada visi sakė, kad jūs tikrai esate tobulas žmogus e, tobuloje vietoje. Ponas Rifai, pono Rifai aistra yra turizmas. Tačiau, kaip versli moteris, aš norėčiau pasakyti, kad e, vienais ros nepakanka, reikia ir informacijos, ir darbo, ir susitikimo tarp parlamento ir e, pasaulinės turizmo organizacijos. Yra žmonių iš e, pono Rifai komandos, su jais esu susipažinusi, kai buvau turizmo ministre. E, Tai yra puikūs specialistai, labai gerai pasirengę. Tai, ką jie yra padarę, tai iš tiesų aukso kasyklos mes galime pasinaudoti jų darbais, skatindami turizmą Europoje. Aš buvau pranešėję turizmo klausimais mm, ir sakyčiau, kad tai, ką jie daro, tai yra turizmo skatinimas. Europoje, aišku, vyrauja įvairovė Mm, e, tame e, pranešime, kurį dabar miniu, e, yra kalbama apie turizmo industriją ir apie svarbą institucijoms apjungti pajėgas. Tačiau tai nėra industrija, pramonė tikrai to žodžio prasme. Tai yra tokia industrija, kuris skatina taiką pasaulyje, kai žino žmonės, kai pažįsta žmonės, kitus žmonės, kai susipažįsta su jų tradicijomis, tada ir nesinori kariauti. Taigi Mm, tos mintys plinta tiek čia, tiek Europos komitete, e, komisijoje. Ir mes galime įtikinti tiek parlamentą, tiek kitas institucijas, kad reikia toliau keistis patirtimi bei nuomonėmis. Trečias dalykas, kurį jūs minėjote, mes turime būti šios ryties lyderiai transporto sritis. E, žinoma, lengviau skatinti keliones į Europą negu į kiekvieną iš 28 valstybių atskirai. Na ir čia transportas vaidina labai didelį vaidmenį. Mūsų komitetas užsima transporto klausimais šalia kitų, tad mes turėtumėm vystyti e, komercinius ryšius ir galimybės susisiekti, sakykime, Europai su Kinija. Koks turizmas gali būti, jeigu žmonės neatvažiuoja, o atvažiuoja į juk transportą? Taigi, ačiū, ačiū už visas pastangas, kurios yra nukreiptos turizmo skatinimui Europoje. Ačiū, Klaudio Montero. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o. Dėkui. Norėčiau padėkoti generaliniam sekretoriai, pasaulio turizmo organizacijos sekretoriai už tai, kad atvyko pas mus. Ir tai nėra pirmas kartas, kai girdžiu jį pasisakant Ir jis visą laiką, jo pasisakymai yra labai įkvepiantis, jis tikrai žino, apie ką šneka, jis turi aistrą šiam sektoriui. Ir tas sektorius mums irgi labai visiems svarbus. Man taip pat svarbus ir šis sektorius ir tas faktorius, kad jis šiandien pas mus atvyko, gali padėti e, dar labiau sušatinti šito komiteto interesą ir norą domėtis turizmu. Tai nenoriu kartotis, kartoti to, kas jau buvo pasakyta, bet štai kas. Nuo pat kadencijos pradžios mes skatinome dirbame, kad paskatime turizmą Europoje ir mes turime tai tęsti. Turizmas, aišku, nėra vien tik tai e, pramonė šaka, tai ne, dėl, ne vien tik tai tai, kad mes E, geriau suprantam kitus. Tai yra mūsų kultūros dalis, mūsų, mūsų mentaliteto dalis. Ir tai yra tai, kas prisideda prie kultūrų įvairovės. Ir, kaip jūs sakėte, tai praturtina žmonės, tai praturtina kiekvieną iš mūsų šalį ir praturtina visą Europą. Bet tai visiškai nereiškia, kad mes negalim paisyti, nepaisyti visų valstybių narių įsipareigojimų ir kad mes e, turim mažinti įvairovę, mes turim dirbti kartu, mes turim kalbėti vienu balsu ir skatinti turizmo pramonę. Manau, kad reikia būti vieningi skirtybėse. Toks esminis dalykas. Aš žinau, kokią didelę įtaką daro šis sektorius, kuriant darbo vietas ir darbo vietų augimas galėtų dar plačiau aukti, ypač tos, kuris patiria sunkumus, bet aš turėčiau keletą konkrečių klausimų. Pirmiausia, mes kalbam, daug kalbam apie, apie norus, apie tai, ką mes norim padaryti, kad šis sektorius taptų didesnis ir konkurencingesnis. Ir ir kitos politikos rytis, kurias Europos Sąjunga irgi galėtų įgyvendinti, skatindama šito sektorius konkurencingumą. Me, aš turiu menį pranešimą apie pasidalyjamąją pramonę ir šiais laikais, kai yra toks skaitmenizavimas, tai aišku, kad mes turim daugiau galimybių internete ir atsiranda nauji verslo modeliai visoje pramonės, pramonėje, bet aišku, ypač turizme. Ir kaip jūs žiūrite šitas naujasias platformas ir kaip jūsų nuomonė mes galime jomis pasinaudoti. Ir kaip galime užtikrinti, kad jos egzistuotų viena šalia kitos ir kartu mm, su tomis tais modeliais, kurie jau egzistuoja sektoriuje ir kaip pasaulio turizmo organizacija galėtų padidinti bendradarbiavimą su Europos Sąjunga. O čia, ką išgirdau vakar, kai kalbam apie argumentus, Aš domėjusi vizomis ir kokia su tuo susijusi biurokratija ir čia matome, kad Junktinių valstijų vyriausybė nori įvesti naujų apribojimų šalims, kurios, kuriams netaikoma vizų šaukimo programa tarp, mūsų, tarp jų ir penkios es valstybės. Ir dabar mm, mes svarstame mm, vizų režimo palengvinimo programą, tai dabar e, vyksta, o iš kitos pusės yra pranešimai iš transporto komiteto, kurie, kurie apibūtina šitą sritį ir aš norėčiau žinoti, ką jūs galvojate, kokia yra jūsų patirtis šioje srityje. Taigi dar kartą dėkoju už tai, kad atvykote ir tęskite darbą šioje srityje, kuri tokia svarbi Europos ekonomikai. Ačiū. Apelė Demonte. Grazie innanzitutto, grazie Presidente, grazie per eh, aver organizzato questo incontro molto importante, anch'io le do il benvenuto. Dėkoju pirmininkė, kad jūs atėjote į mūsų posėdį ir eh, kalbate apie turizmą, kuris mums yra labai svarbus Europoje. Visų pirmiausia, noriu pritarti pono Išono iniciatyvai, kad eh, mes pasirašytume tą bendrąjį protokolą, tai bus neblogas pagrindas mūsų darbui, o taip pat gal ir atneš konkrestesnių vaisių. Turizmas išgyvena tikrai sunkų laikotarpį dėl ekonominių aplinkybių ir taip pat dėl kultūrinių aplinkybių. Dabar jūs atstovaujate tarptautinę organizaciją, jūs atsakingas už turizmą, mes dirbame Europoje, norime, kad turizmas prisidėtų prie atokiausių teritorijų ekonomikos augimo. Tačiau viską reikia um, reglamentuoti, taip pat nepametant iš akių tvarumo aspektų. Yra ir kitas procesas - skaitmeninimas. Nežinau, ar mes galėtume kliautis vien tik tai regioninėmis arba valstybinėmis politikomis. Pastaruoju metu labai įsiplėtojusi yra skaitmeninę rinką ir ją turime pasinaudoti. Ir galiausiai paskutinis dalykas yra kokybė. Neturėtume kad e, padaryti taip, kad e, turizmas taptų kova dėl pigesnės kainos. Turime užtikrinti minimalę informaciją apie paslaugų teikėjus, apie jų teikiamas paslaugas. Todėl Dabar kol kas e, turizmo sektorija pastebime paslaugų fragmentaciją tiek vietos lygių, tiek ES lygių. Ir tai tikrai susilpnina mūsų pozicijas Europos lygių. Ir galiausiai dabartinė situacija. Neturėtume imtis skubotų sprendimų, kuriuos uh, skatina mūsų baimę. Manau, kad e, geriausias kelias, geriausias pasirinkimas būtų galimybė laisvai judėti ir galimybėstams didesnių galimybių suteikimas. Turėtume siūsti labai aišku signalą. Lygiai taip pat, kaip jūs minėjote, ir tą pasidalinimo ekonomiką. Tai yra labai aktuali tema, tačiau politikų vaidmenys, vaid, vaidmuo turėtų būti teisės aktų leidimas, kurie neturėtų užgneušti besivystančios ekonomikos šakos, bet prisidėti prie jos augimo. Negalime palikti visko plėtotis savarankiškai, bet turime nustatyti kažkokias taisyklės, nustatyti minimalius standartus ir tos taisyklės neturėtų būti per diem griežtos. Danke sehr, der nächste ist Pavel Telitschka. Dėkoju, toliau Pavel Velička. Ačiū pirmininkė, ačiū generaliniui sekretoriui, už jūsų kalbą. Iš tiesų, jūs, jūsų kalba buvo net šiek tiek politizuota ir aš dėl to noriu pasidžiaugti. Aš pats prisimenu, kokia buvo pasaulinė turizmo organizacijos veikla bei veidmuo, nes kai dar komunizmo laikotarpiu dalyvavau vienoje delegacijoje, kurioje buvo vienas slaptas agentas, mes vykome į Madridą ir žinau, kaip viskas ten vyko. Tokie mano prisiminimai. Taigi, manau, kad jūs teisingai pastebėjote, kad Europa neturėtų labai reglamentuoti turizmo srities. Europos Sąjungoje yra įvairiausių politikų, tai yra vartotojų apsauga, suteikianti įvairiausių galimybių pirkti turizmo prekes, produktus internetu. Toliau transportas, investicijos įvairių transporto rūšių siejimas ir panašiai. Tai yra tikrai labai svarbios su turizmu susijusios šakos. Turime suprasti, kad Europa yra patraukli turistams. Ir mes norime pritraukti daugiau turistų iš viso pasaulio. Čekijoje tikrai lankosi daug turistų, kurie atvažiuoja iš labai toli, jiems rūpi pamatyti tiek gamtos objektus, tiek miestus. Taigi turizmas yra e, visa apimantis fenomenas ir turime žvelgti kur kas plačiau. Mano kolegos paminėjo daug įdomių svarbių dalykų, bet aš norėčiau, kad jūs atsakydamas į mūsų klausimus, ką jūs beje iš dalies jau padarėte, jūs galėtumėte įvardinti kažkokią politiką, veiksmus ar kitokius e, dalykus padėsiančius pritraukti Europai turistus. ką valstybės narės daro blogai, kur yra jų klaidos. Ir galiausiai kaip mums koordinuoti bendrą mūsų veiklą, tai yra mūsų ir pasaulio turizmo organizacijos veiklą. Kaip mes galėtume veikti kartu tokiuose e, tarptautinėse organizacijoje kaip jūsų. Galbūt kai ko trūksta, gal mūsų bendradarbiavimas nėra reglamentuotas, gal jisai nėra pakankamas. Aš tiesiog bandau užduoti tokį klausimą, mes keičiamės nuomonėmis ir jūsų nuomonė čia būtų labai naudinga. Dėkoju. Ačiū ponui Rifai, kad atvyko į komiteto posėdį. Žaviuosi jūsų optimizmu. Jūs ginate pasaulinį turizmą, tačiau mes norėtume vystyti Europos turizmą, kad Europa būtų lyderė šioje srityje, e, kad išliktų lyderė. Mes sekame įvairias tendencijas, mes atsižvelgėme į klimato kaitą. Tačiau yra dar viena didelė dilema. Jūs sakėte, kad nei vienas iš šių iššūkių neturi sutrukdyti mūsų kelionių. Tačiau žinote, kad e, dabar e, net Europoje, net Šengeno erdvėje kyla grėsmė saugumui. Tai yra tikrai didžiulė problema. Nežinau, koks sprendimas bus surastas, tačiau bet kokia atveju problema yra. E, Jūs sakėte, kad 10 procentų e, BVP pasaulyje kyla iš turizmo. Aš iš Kroatijos. Ten 17 procentų BVP e, sudaro turizmas. Netgi kai kuriuose šalyse, Dubrovnikė pavyzdžiui, e, net 100 procentų kai atvykstate į tokį miestą, į tokią šalį, tai tikrai yra turbūt ekonominė monokultūra, turbūt reikėtų šiek tiek ją diversifikuoti. Aš sutinku su kolegomis, kurie sako, kad Europa neturėtų e, painiotis į turizmo sritį, sutinku, kad mums reikia kartu veikti, labai džiaugiuosi, kad jūs tą žodį pavartojote. Tačiau manau, kad mūsų įvairovę, kuri iš mūsų daro europiečius, taip pat reikia saugoti ir ginti. Keletas klausimų. su sezono, e, sezoniškumu, pavyzdžiui, Barcelona turbūt nesusiduria. Mes susidurėme. Kaip tą problemą spręsti? Ar naujos investicijos, ar naujas turinys, ar gal kažką tai naujo padaryti, sakykime, kažkokią golfo aikštelę? Na, sakykime, jeigu tą pradedame daryti, tai tuoj pradeda reikštis e, žalieji, sakydami, kad e, negalima, nes reikia gamtą saugoti. Tai ką mums daryti, kad sumažintume tą sezoniškumą? Paveldo klausimas, aišku, neatsiejamas, aš netgi pranešimą tuo klausimu parašiau, tačiau turiu vieną abejonę. Masinis turizmas sakykime, masiniai turistai atvyksta garlaivių ir elitistinis, turi, elitaristinis turizmas. Tai kaip rasti pusiausvyrą tą aukso vidurį tarp jų abiejų? Daugiau laiko neturiu, norėčiau padėkoti už visas išreikštas mintis ir už tai, kad atvykote. Ačiū. Ponas Jakovčič. Jis nėra mūsų komiteto narys, atsiprašau, nežinau jūsų vardo. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti generaliniam sekretoriui, kad atvyko. Iš tiesų pasirinktas labai geras metas E, apie turizmą šnekėti dabar yra tikrai pats laikas. Aš nepamiršiu jūsų pasisakymo Kroatijoje, kai buvote atvykęs į e, mano gyvenimą e, regioną. Ten turizmas yra labai išvystytas. Turizmas prisideda prie visų, kurie gyvena gerovės, net jeigu visi yra Europos Sąjunga. Mes Na, sakykime, tas turizmo stiprinimas europiniu mastu stiprina turizmą kiekvienoje valstybėje atskirai. Jeigu atvyksta iš Kinijos žmogus arba iš JAV, aišku, jis norės pravažiuoti keletą šalių. Ir būtent čia valstybių narių koordinavimasis tarpusavyje įgauna didžiausią prasme. E, parlamente tai nesulaukė didelio pritarimo, tačiau vis tik tais e, aš ir toliau tebe galvoju apie tam tikro organizacijos skirtos koordinavimui įsikūrimą. Tai nėra naujos agentūros dar vienos kūrimas, mm, bet vis tik tais kažko panašaus e, reikėtų. Parlamente tuo tarpu apie turizmą šnekama nepakankamai. Pane Delmonta, sukūrė puikų pranešimą, ponas Ištvan taip pat pademonstravo savo atsidavimą turizmui. Tačiau norėčiau pasakyti, kad pasaulyje turistų dalis vykstančių į Europą labai mažėja. Anksčiau buvo 50 procentų, e, dabar mažiau ir artimiausių metų netgi nusmuks turistų skaičius iki 40 procentų. Reikia, kad ES rastų bendrą atsakymą. Nemanau, kad kiekviena valstybė atskirai galėtų tokį duoti. Taigi reikėtų. E, ne viena valstybė narė negali izoliuotis nuo kitų. E, dėl to aš norėčiau, kad mes kolektyviai veiktumėm, kad turizme pasiektumėm ger, kaip galima geresnių rezultatų. Ačiū. Labai ačiū. Karlo Farčyti Grau. Monsieur le Président, on, on voudrait aussi remercier M. Rifai pour son intervention et pour l'occasion. Dėkoju pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti generaliniam sekretoriui, kad atvyko už diskusiją. Mes pritarėme, e, komisija pritarė e, generalinio sekretoriaus mintims ir kaip jau ne vienas prelegentas sakė, e, turizmo sektorius gali suteikti ir darbo vietų, ir augimą paskatinti. Šis komitetas yra skirtas e, darbo vietoms kurti ir naujoms investicijoms pritraukti. Europa per porą metų turizme gali su, su, sukurti 2 milijonus naujų darbo vietų ir gauti 5 milijardus eurų e, papildomai šalia to, ką gauna turizmas, kas galime gauti iš turizmo dabar. Mes taip pat pritarėme jūsų minėtiems iššūkiams. Iš tiesų labai svarbu paremti mūsų pramonės poreikius, kad e, sustiprėtų jos konkurencingumas. Būtent tą linkmę dirba komisija, palengvindama prieigą prie finansų, prie išsilavinimo, stengdamasi gerinti kontekstą verslui E, steng, stengdamasi gerinti digital economy ir sharing economy aplinką. E, mes kūrėme naujas e, pastangas, nu, naujas paslaugas rinkoje ir taisyklių taikymą, bet taisyklės turi būti taikomas proporcingai. Taip pat mes šnekame apie Taip pat mes palaikome jūsų išsakytas mintis dėl klimato kaitos. Europa yra e, šio judėjimo avangardė. Galima suderinti turizmo sektoriaus vykstimasi ir klima, kova su klimato kaita. E, kada vartoji daugiau atsinaujinančių energijos šaltinių, kada e, daugiau žiedinę ekonomiką vystai ir panašiai. Taip pat mes pritarėme dėl e, mintims išsakytoms dėl vizų režimo palengvinimui, kai komisija gavo tą pasiūlymą pernai. E, ji e, iš tiesų sakė, kad galima suderinti saugumo ir vizų išdavimo palengvinimo klausimus. Mes labai puikiai bendradarbiaujame su jūsų organizacija ir tikimės, kad ateityje tas bendradarbiavimas dar gerės. Ačiū. Dankeschön. Dėkoju. Ponas Uihei dar kartą pasisakys kaip turizmo grupės vadovas, vicepirmininkas. Különösen köszönöm azt, hogy egyet... Ačiū, dėkuoju už diskusijas ir ypač, kad kuo daugiau e, parlamento narių supranta, kad jie norėtų imtis ypatingų priemonių turizmo srityje. Ir pirmininkė, leiskite pasiūlyti, jūs žinote, mes dirbame, mes kalbam apie 17-18 milijonų eurų ir kai kurie žmonės kalba, kad tai yra ir netiesiogiai galbūt galim priskaičiuoti 25 milijonus. Taigi žmonės, kurie dirbo, turiz, dirbo turizmo industrijoje, E, Europos piliečiai, mes mėginame jiems padėti, kurie yra tiesiog ir netiesiog įdarbinti. Taigi aš norėčiau kreiptis į tos, kurie dirba šitoje pramonėje. Ir apie 25 organizacijos paruošusios tam tikrą kaip ir manifestą. Ir pirmininkas dalyvavo, atrodo, viename iš susitikimų, kai šitos pramonės organizacijos parengė šitą manifestą, sakykime. Ir manau, kad mums turėtų būti svarbu, kaip sprendimus priimantiems asmenims parlamente. Taigi norėčiau priminti, kad e, ponas Todakas Santanda norėčiau, kad jis mums pasakytų, kur turizmo pramonė norėtų, kad mes su juo bendradarbiautume. Na, mes dar dėl to nenusprendėm ir laikas spaudžia, mums tiko tik keletas minučių. Tai, atsiprašau, tada aš kalbėsiu toliau, nes man atrodo, kad Europos Sąjungos politikai dėl to, kad žmonės turi daugiau pesimizmų, nes mes negalim peržinti mūsų scenarijus, kur mes patys savo nusibrėžėme. Ir pirmininkas sakė, kad buvo pasakyta, kad bus ir nuomonė, pramonės nuomonė išklausyta, iš, iš taigi mes čia ap, aptarėmės tarpusavį, o šitas pramonės atstovai eina namo. Manau, na, duokim jiems porą minučių pasisakyti, net jeigu tai ir neleidžiama pagal taisyklės, jeigu pirmininkas taip nemano, tai koks čia šios dienos planas ir pirmininkas turėtų tuos pats nuspręsti, bet aš manau, kad su juo nesusitinku. Äh, für Verkehr und Tourismus und normalerweise sprechen. Transporto ir turizmo komitetas ir paprastai tik tai nariai, kurie yra šito komiteto nariai gali pasisakyti, aišku, aš padariau išimti ir suteikiau žodį komisijos atstovui, mes taip darome visą laiką. Aišku, gali būti išimtis, tačiau, e, kaip buvo nutarta anksčiau, suteikiu žodį vėl ponui Riufai, kad jis išsakytų baigiamasias pastabas. I think I have witnessed the operational. Na, manau, kad vėlgi čia pirmą kartą tiesiogiai matau, kokie yra sunkumai, proceso sunkumai ES. Na, aš jaučiuosi šiek tiek kaltas, nes mm, ponas Antan yra geras atstovas, bet tikiuosi jam bus galimybė pasisakyti. Taigi man liko 6-7 minutės ir buvo 13 mm, kalbėjus. Man patinka šitas skaičius, priešingai negu daugelis mano. Bet kas yra svarbiausia, kad atsakyti į daugelį klausimų yra sunku. Tai aš tik tai taip e, spontaniškai atsakysiu kai kurios klausimus. Pasistengsiu. Pirmiausia, kolega iš Ispanijos, labai brangi šalis, nes mes esame įsteigę Madride. Pavyzdys dėl dėl to, kad reikia stabdyti per didelį augimą na, aš esu optimistas, jeigu apkaltinsit mane per didelį optimizmą, tai bus teisingas kaltinimas, aš to neneigiu. Bet tai kaip aš suprantu padėti, tai kai, pavyzdžiui, yra per, kai yra didelį e, vandens srautai, tai mes gaminam e, elektros energiją, o nestabdom to vandens srautų. Tai aš taip norėčiau matyti padėtį. Toliau. Dėl Europos, tai yra iki 2018 metų, mes pritarėme tam, mes visiškai pritarėme, mes esam pasirengę, kad 2017 metai e, bus paskelbti tvaraus turizmo metais ir manau, kad tai papildo kitas programos rytis ir, ir, ir taip pat tvaraus vystimosi tikslus. Ir taip pat buvo paminėta, kad e, atvirumo klausimas, kad tai gali sukurti problemų turizmo augimui. Ir aš primenu, kad aš sakiau, kad mes pripažįstame, jog yra e, trumpalaikis poveikis po kiekvienos krizės. Bet aš sakiau, kad mūsų patirtis rodo, kad visuomet yra greitas atsigavimas ir turizmas yra labai, e, labai tokia lanksti pramonė. E, kai aš buvau Paryžiuje praėjusią savaitę, aš nusileidau pusvalandį likus iki, iki tragiškų įvykių, aš mačiau, kaip žmonės reagavo, koks buvo poveikis miestui. Ir kitą dieną aš e, mėginau susisiekti su viešbučiais ir išsiaiškinti, ar buvo atšauktos rezervacijos. Bet po poros dienų vėl vis padėtis tokia pat kaip normali. Viskas grįžta savo vėžės. Tai toks, tokia yra mūsų pramonė gerbimo ponė iš Velso, aš visiškai suprantu, ką e, reiškia e, tas naujasis turizmas ir kaip jūs tai siejate su klimato kaita. Ir noriu pasakyti štai ką. Mes apie VTO iš tikrųjų dirbame su Europos Sąjunga ties daugelį projektų ir ką noriu pasakyti, kad augimas turi būti panaudojamas, kad jis taptų naudingu ir kad tai taptų atsakingas, tvarus turizmas, tvarus vystimas, jis ne vien tik tai kalbant apie klimato ar aplinkosaugą ir taip pat turi būti ekonominis, socialinis tvarumas. Mes dirbame kartu ties e, projektu dėl elektros taupimo viešbučiuose. Tai ir vėlgi labai svarbus projektas, nes tai svarbus ir mažiems ir vidutiniams viešbučiams ir dideliuose viešbučiuose dirba korporacijos, kurios mes galim daryti spaudimą šiek tiek ir bent jau iš principo yra galima e, taikyti tinkamą politiką. Tačiau šitas projektas, kurį mes įgyvendiname kartu remiant komisijai, yra tai, kad yra sumažint, būtų sumažintas e, energijos vartojimas kiekviename mažame viešbutyje 17 procentų ir energija sunaudota e, šitose E, viešbučiuose turėtų būti tinkamai panaudota ir mes išbandėme šitą projektą penkiose Europos miestuose ir mėginsime įgyventinti visame pasaulyje. Ir dabar pono Lambek pasisakymas. Na, aš e, nenorėčiau mąstyti apie e, apie Europos Sąjungos žlugimą ir taip toliau, nes jūs galite išspręsti savo klausimus, jūs galite išsakyti savo nuomonę, aš turiu savo nuomonę. Ką aš noriu pasakyti, tai kad aš norėčiau kad jūsų galios taptų modeliu, kai kalbam apie vienybę ir darbą kartu, aš turiu omeny visą pasaulį, aš nenorėjau kalbėti tik apie Europos Sąjungą, aš norėjau, kad Europos Sąjunga e, būtų tokia į kokį mes žiūrim, kad tai yra geresnis pasaulis atviros sienomis, aukštais pragyvenimo standartais, aukštų saugumo lygių ir laisvę. Iš, šodžio laisvė, saviriškos tai laisvė, tai yra modelis e, visam pasauliui. Aš visiškai suniku su jumis, priešingai, negu jūs manote, kad ES nenurodinės jums, kur, kur vykti. Čia jūsų reikalas ir aš nesakiau visiškai kad ES turėtų skatinti turizmo kryptis ar, arba į Europą arba atvirkščiai. Čia nekalbam apie kažkokią atskirą šalį, bet ir e, kalbam apie muziejus, apie miestus, apie archeologinės vietos e, klausimą, bet aš, ko aš tikiuosi, tai yra trys paprasti dalykai pasitikėkite e, šitos, šitas pramonės gale, nes politinė valia padaro viską kitą detalėmis ir viskas yra lengvai išsprendžiama, bet e, jeigu jūs manysit, kad yra antrinis klausimas, tai yra ne jūsų reikalas, tai tada mes niekur ne, ne, nenueisim, tai nebus jums naudinga ir e, nesvarbu toliau taikyti tie standartus, kurie numatytų teisingas taisyklės, kad pasaulis galėtų sekti jums, kad pasaulis galėtų žvelgti jūs. Ir jeigu jūs vadinate tai galia, tai aš tokią galį sveikinu. Toliau jūs privalote žinoti, jūs turite padėti mums, kad būtų plečiama informacija, tai žema informacija apie turizmą, nes Daugiau negu pusė pasaulio turistų atvyksta į Europą. Ir e, turizmui Europos politikoje skiriame mažiausiai dėmesio tiek europinio, tiek nacionalinių lygmenių. Ir turizmas yra daug svarbesnis e, Indonezijoje ir Maldyvose, Kuboje. E, ar daugelį kitų šalių, Kinijoje, Japonijoje, netgi dabar daugelį pasaulio šalių politinių lygmenių yra daug stipesnis negu Europoje. Taigi aš norėčiau, kad jūs iškeltumėte tą vertę, kurią turite. Ir galiausiai kitas e, pasisakymas, kodėl Europa tokia svarbi. Europa yra svarbi dėl to, kad tai yra turizmo atsiradimo vieta istoriškai. Jūs E, svarbus, jūs turite e, žinių rezervarą, jūs turite, jūs turite privatų sektorių, e, kuris nėra finansuojamas vyriausybinių lygmenių, čia jūs turėtumėtum padėti, kaip būti pavyzdžių. Kai dėl darbo vietų, tai noriu pasakyti, kad turizme Europos sektoriai dirba 12 milijonų žmonių ir dauguma jų yra mažose vidutinėse įmonėse nesidarbinti. Aš visiškai sutinku su pasisakymu apie darbo kokybę. Deja, to, tokios darbo vietos neturi geros reputacijos, tai dažnai netitinka pasaulio darbo organizacijos standartų. Reikia dirbti kartu, kad mm, būtų laikomas iš tų standartų, kad mm, Europa būtų išskaitinis pavyzdys. E, Turit man atleisti, aš šiek tiek pasimečiau, nes aš neįskaitau savo rašysenos, bet tik tai norėčiau e, atsakyti poniai iš Kroatijos nors klausimai yra techniniai. Nežinau, čia yra tinkama auditorija juos aptarinėti dėl sezoniškumo. Tai yra susijęs su darbo vietomis ir sezoniškumas yra kaip lyga. Tai yra iššūkis, kadangi kai investuojame į kažką ir tiek daug investuojame ir mm, naudą gavom tik, gaunam tik per pusę, tik pusę metų, tai yra išėkmota investicija, tai yra problema darbo jėga, tai investicijai ir visiems problema. Ir ką reikia daryti, tai diversifikuoti produktą ir plėsti žinias, kad vykti prie, prie jūros, tai nebūtinai tik tai e, plaukioti, bet tai yra daug gražiau ir dar daug romantiškiau vykti prie jūros žiemą. Žinau, kad Kroatija Kroatijoje yra miestas Apatija, kur Austro-Vengrijos imperatoriai vykdavo žiemą, ne, ne vasarą, kadangi tai yra vieta, kur galima maloniai leisti laiką ir tokį mentalitetą mes turim skatinti, ypač tose valstybėse, kuris yra aplink e, viduržymė jūro. Taigi, atleiskite, aš žinau, kad praleidau daug svarbių pasisakymų, bet, kaip sakiau, buvo 13 jų ir jeigu aš atsakysiu visiems, nes visi yra labai svarbus, tai neįstengsiu. Dar kartą dėkoju už galimybę ir aš, man didelė garbė ir aš ketinu dirbti su jumis, ponė pirmininkė ir vicepirmininkė, siekdami užtikrinti geresnius ryšius, aišku, kartu su komisija ir man tikrai didelė garbė būti su jumis. Ačiū labai. Thank you. So, Mr. Arifai, thank you very much for your wonderful presentation and for the answers. And it was... Dėkuoju iš pristatymą, dėkuoju už atsakymus, tai buvo vaistinga diskusija. Dėkuoju ir tikimės, kad susitiksim dar kartą.